Kollegen. Mėly kolegos. I see that our two Tory fronts want to run again, so they need this picture. Matau, kad mūsų konservatorių draugai nori nuotraukos. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, wir kommen jetzt. Mėly kolegos, na dabar galime eiti prie pranešimo apie Kosovą. Kolegė Liūnaček, um, dabar pasisakys jai suteikiamas žodis. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti visus kolegas, o taip pat ir svečius. Kviečiu uh, um, prisijungti. Jūs galite, aišku, kalbėti ir vokiškai, sakote pirmininkas, nes mūsų lordai jau paliko salę. Kalbėtoja sako, kad ji vis tiek kalbės uh, angliškai tam, kad jos būtų galima klausytis ir be vertimo. Kągi, grįžkime prie Kosovo ir prie mano pranešimo apie Kosovą, kurį dabar svarstome. Balsavimas įvyks vasario 7 dieną. Prieš porą savaičių vyko pirmosios diskusijos, dabar yra pateikti pakeitimai. E, mes puikiai derame su šešėliniais pranešėjais dėl kompromisinių pasiūlymų. Labai ačiū už šešėl, šešėliniams pranešėjams už likščiolinį bendradarbiavimą. Galbūt dar reikės rasti kompromisus dėl balsavimo sąrašo iki vasario 7 dienos. Labai trumpai apie ką šis pranešimas į detalės nesigilinsiu. Tiesiog pasakysiu, kad šiame pranešime mes sveikiname tą pažangą, kuri buvo padaryta um, siekiant uh, Kosovui priartėti prie Europos Sąjungos. Taip pat uh, kalbu ir apie darybas dėl ESA susitarimo šiais metais. E, tikiuosi, kad susitarimas bus sudarytas. Aišku, Kosovas dar turi atlikti tam tikrus namų darbus. Praėjusiais metais Kosovo institucijos jau pradėjo darbą dėl šio susitarimo. Aišku, Kosovui dar reikia išspręsti daug klausimų. Norėčiau paminėti kovą su organizuotu nusikalstamumu, taip pat tokią problemą kaip kaip nedarbas, teisės viršenybė, žiniasklaidos laisvė ir taip toliau. Dar yra ir tokie klausimai kaip energetiniai klausimai. Daug dar pažangos reikia siekti, bet jau šis tas ir buvo padaryta. Be abejo, ES tenka svarbus vaidmuo. Neseniai Europos audito rūmai uh, pateikė savo ataskaitą apie EULEX ir audito rūmai apgailę stauja dėl to, kad penkios valstybės narės dar nepripažįsta Kosovo ir dėl to e, Kosovas negali visapusiškai dalyvauti Interpolo bei Europolo veikloje, kovodamas organizuotų nusikalstamumu ir korupcija. Taigi mes minime keletą dalykų, taip pat siūlome ir kompromisinių pasiūlymų, tikiuosi, kad didžioji Europos parlamento narių dauguma jiems pritars. Leiskite man pakomentuoti keletą pakeitimų. Visų pirma, pradėsiu nuo tų pakeitimų, kuriuos aš įtraukiau į kompromisus ir už kuriuos aš balsuosiu, ties kuriais padėsiu pliusiuką. Mes apsvarstame visus pakeitimus, kai kurie iš jų tikrai yra labai geri. Aš įtraukiau daugelį tų pakeitimų. Žinau, kad kai kas ir nepritarė mano nuomonėje dėl Kosovo statuso. Kai kas turi išlygų dėl Kosovo statuso, aš atsižvelgiau kai kurias jūsų išlygas. Ačiū Jums labai už bendradarbiavimą. Taip pat norėčiau pakomentuoti panios Skopą pakeitimus. Jos atrodo salėje nėra, tačiau ji ir jos kolegos pateikė nemažai pakeitimų. Kiti kolegos taip pat teikia pakeitimų, kur nurodoma, kad Kosovas nėra valstybė. Dėl to siūloma e, tokias frazes paminėti žvaigždute, pažymėti e, žvaigždute, aš tokiems pakeitimams nepritariu. Norėčiau priminti, kad ankstesnėse rezoliucijose, o taip pat ir pranešime dėl Kosovo, mes tiesiog raginame likusias penkias valstybės narės pripažinti Kosovo statutą, statusą ir nepri, nepriklausomumą. Taigi aš laikysiuos savo nuomonės ir pozicijos ir tikiuosi, kad parlamento narių dauguma man pritars. Vis dėlto norėčiau padėkoti poniai Kopa ir kitiems socialistams, kurie sakė, kad yra nemažai šalių, kad, kurios jau pripažino Kosovą. Taip pat kai kurie kolegos pateikia pakeitimų, kurie neatspindi naujausios situacijos. Pavyzdžiui, Euleks dabar jau turi aišku mandatą, aiškiai apibrieštus tikslus ir kriterijus, anksčiau to nebuvo, bet dabar situacija pasikeitė. Taigi tokie pakeitimai man taip pat neprimti, nes aš jiems nepritarsiu. Nežinau, ar pane Bosk yra čia ar ne. Ji teigia, kad Kosovo serbai turi uh, turėti teisę naudotis savo kalba, bet aš galiu pasakyti, kad jau tai įteisinta Kosovo konstitucijoje. Ten parašyta, kad Kosovo serbai gali visoje šalies teritorijoje naudotis savo kalbą, taigi aš ir šiam pakeitimui nepritarsiu, nes jis neatspindi realios situacijos. Aš pritariu daugeliu kolegų. kai kurios e, pilietinės e, visuomenės organizacijos yra svarbios, jos turėtų būti įtrauktos, e, kuriant valstybinę politiką. Be abejo, aš šitai atsižvelgiau. Yra daug pakeitimų, kurie susiję su socialiniais klausimais, ne, užimtumu, jaunimo nedarbu. Manau, kad buvo pasiektas geras kompromisas ir dėl lyčių lygybės, moterų teisų. Tarkim, Kosove yra taisyklė, kad kiekvienoje partijoje, kurios nariai, kad tarp partijos, kiekvienos partijos atstovų, kurie patenka į parlamentą, bent trečdalis turi būti moterų. Tik jau šis tas padaryta, tačiau aišku dar laukia daug darbo. Dėl Kosovo šiaurės. Jau pažanga šiokia tokia padaryta. Praėjusią savaitę vyko susitikimas šiuo klausimu. Kol kas dar ne visi e, aspektai išspręsti, tačiau pažanga jau yra pasiekta. Nenorima kurti neskaidrių paralelinių struktūrų šiaurėje, pavyzdžiui, tokių struktūrų kaip policijos ar teisminės struktūros dėl švietimo ir sveikatos apsaugos sistemų kūrimo. Tai turi būti daroma skaidriai dalyvaujant Prištinos vyriausybei. Taigi dialogas jau vyksta. Pažiūrėsime, koks, kokie bus e, dialogo rezultatai. Praėjusiais metais buvo įgyvendinta integruota pasienio e, valdymo sistema ties Kosovo sienomis. Taip pat yra pasiekta pažanga ir muitų srityje. Vis dėlto iš tikrųjų dar reikia daugiau padaryti, daug ką turi padaryti pati vyriausybė. Mes suprantame, kad uh, Šalyje dar yra daug problemų, tačiau vis dėlto pažanga jau yra padaryta. Tuo ir baigsiu. Ir norėčiau paraginti visas, visus kolegas pažvelgti šviesę pusę, įverdinti pažangą, ne vien tik tais kalbėti apie neigiamus dalykus. Man atrodo, į plėtros procesą turi būti trauktas ir Kosovas, taigi Kosovą reikėtų vertinti iš teigiamos pusės. Ačiū. Poselt. Film. Ponas Poselt. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau savo ruoštų, ko nuoširdžiausiai padėkoti pranešėjai už puikų bendradarbiavimą. Šiandien po pietų e, yra ir buvo susitikimas ir su šešėliniais pranešėjais, pavyko rasti kompromisus vis dėlto dėl daugelio pakeitimų kol kas dar nuomonės išsiskiria. Aš norėčiau palaikyti pranešėjos poziciją dėl šalies stabilizavimo. Maždaug dabar minime penktą šios šalies jubiliejų ir jeigu pažvelgtumėm, kokia situacija buvo pačia pradžia, pamatytumėm, kokia didelė pažanga buvo padaryta. Vis dėlto virš šalies dar kabo didelis klaustukas. Todėl, kad uh, Yra dar jėgų, kurios kvestionuoja šalį kaip po tokį ir man tai atrodo be galo pavojinga. Dėl sienų keitimo. Tai reikštų raginimą visiškai iš naujo padalinti Balkanų regioną. Na ir jeigu kalbame apie e, naujas sienas, tai kyla pavojus ir Jotkalnijos, Makedonijos, Bosnijos ir Hercegovinos teritoriniam vientisumui. Taigi aš visų norėčiau paprašyti eiti tokiu keliu, kuris yra europinis, o būtent nereikėtų silpninti Kosovo valstybingumo, atvirkščiai jį reikėtų stiprinti, čia nereikia jokių išlygų. Toliau teritorinis integralumas jį reikėtų um, stiprinti sienos um, Europoje turėtų būti vis skaidresnės, vis lengviau turėtų būti per jas keliauti. Taip pat e, saugant mažumas reikėtų vadovautis tokiais pat standartais, kaip Mitrovice, Brešove, o taip pat ir Mitrovicoje. Visur turi būti vienodi standartai. Mes turime atsisakyti dvigubų standartų ir nevienodo vertinimo. Tik tai padarę galėsime atnešti stabilumą regionui. Dėl to yra labai svarbu, kad mes apsaugotumėm tas mažumas frakcijose, kurie yra iš kol kas dar nepripažintų šalių. Mažumas turėtumėm gerbti bet mažuma neturėtų primetinėti savo pozicijos daugumai. 22 ES valstybės narės jau pripažino Kosovą. Tai padarė ir septynios didžiosios šalis, pavyzdžiui, JAV. Išskyrus Serbiją ir aplinkinės šalis pripažino Kosovo valstybingumą. Taigi, aš norėčiau paprašyti baigti uh, šį žaidimą. Mes kiekvienais metais iš naujo diskutuojame, ar ši šalis nusipelno būti šalimi. Turime aiškiai suvokti, kad kiekvienas realistas tai supranta ir Serbijoje. Aš su Serbijos politikos palaikau kontaktą ir jie supranta, kad Kosovas netaps Serbija. Turime būti garbingi su žmonėmis. Kuo e, greičiau tapsime garbingais, tuo greičiau galėsime užmėgsti uh, E, konstruktyvius santykius su šia šalimi. Mes taip pat turime prisimti savo atsakomybę už nestabilumą regione. Panceri. Grazie, Ačiū, ponė pirmininkė. Jo. E, eh, rendo omaggio all'onorevole Lunacek perché ha fatto un... Ačiū pirmininkė, aš norėčiau padėkoti ponai Lunaček, nes ji labai gerai padirbėjo ir uh, pasiremė tuo, kas buvo nuveikta per pastaruosius keletą metų. Manau, kad šiandien e, reikėtų dar labiau pasistengti, kad duotume aiškesnių tokių faktų, rastume, kurie rodytų, kad e, Kosovo regionas stabilizuojasi ir e, galėtų jau būti pas, traktuojamas kaip pasirengęs gyventi savo įsipareigojimus. Labai svarbu, kad čia yra kalbama apie asociacijos sutartį, nes e, ta sutartis yra labai svarbus žingsnis Europos struktūro ateities sustvarkymui. Tas faktas, kad e, EULEX e, vaidmuo regione yra apibrieštas, yra labai svarbus nes tai, kad tas EULEX yra svarbu žinom iš patirties. E, vykdant reformas, e, kovojant su organizuotu nusikalstamumu, e, pertvarkant auditorumus, kovojant su korupcija, Kosovo administracija neretai atsisakė Europos institucijų pateiktų rekomendacijų vykdymo. Ir ES inspektorių nustatyti trūkumai buvo nepriimti taip, kaip reikia. Mums reikėtų duoti labai aiškių ženklų, uh, rodančių, kad e, mes norime teismų nepriklausomybės įtvirtinimo. Taigi padaryti reikia dar labai daug. Manau, kad e, pastangas tvarkyti šalį reikia tęsti ir reikėtų gerai pagalvoti, kas yra įmanoma padaryti. Um, Mm, atsižvelgiant į šios valstybės teisinę įgyti, istorinę patirtį. Aš manau, kad e, ši pranešimo redakcija e, yra nebloga ir aš e, pritariu ponios Lunačiek atliktam darbui. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš norėčiau pasveikinti pranešėją apie e, pranešėją parengusi šį pranešimą. Aš pats pateikiau keletą komentarų ir dabar norėčiau išsakyti porą pastabų. Pirmiausia, dvi pastabos dėl e, nepripažįstančiųjų. E, jeigu nepripažinusiuosius skatinsime stengtis pripažinti Kosovą, tai e, nesielgsime nekonstruktyviai, mano nuomonė. Manau, kad daugelį dokumentų ir pranešimų e, yra e, valstybės raginamos kažką veikti ir viskas e, priklauso nuo jų pačių, jos pačios turi nuspręsti, kaip elgtis. Kitas dalykas dėl audito rūmo ataskaitos. Ten pasirinkta formuluotė yra tokia. Nepripažinusios valstybės turėtų būti kaltinamos dėl ES pagalbos e, neefektyvumui, ypač e, teisinės viršenybės įtvirtinimo srityje. Tai, mano nuomonė, nėra tiesa, neatspindėta realybė, didelė dalimi perlenkta lasda. E, šiaip ši politi šis politikos dokumentas yra labai geras ir aš remiu pranešimą, kuriame yra sveikinamos tikimybės studijos išvados, taip pat e, e, pritariu e, tam, kad dėrybos dėl SAA būtų pradėtos kuo anksčiau, taip Kosovo integracijos procesas gerokai pasistumėtų į priekį. O kalbant apie dialogą su Serbija, galiu pakartoti tik tai, ką jau šyrit sakiau, kai kalbėjome apie Serbiją. Manau, kad viešos institucijos, tokios kaip Europos parlamentas, turi teisę gauti informacijos apie besitęsiantį dialogą. Jeigu bus e, teisėtos pagristos informacijos, tai e, nebus spekulacijų, nes be jo žmonės spekuliuoja, e, o žmonės spėlioja ir be to atsiranda įvairiausių abejonių ir susirūpinimų, kurie ne visada yra pagristi. Baroninė Ašton apie tai kalba. Dėl EULEX misijos manau, kad mes turėtume pademonstruoti paramą jo veiklai, tačiau taip pat reikėtų išskirti problemas, jeigu jų matome, o jų yra. Aš norėčiau e, viltis, kad e, naujasis misijos vadovas e, yra tikrai tinkamas toms pareigoms. Ir šiame kontekste aš norėčiau išreikšti paramą EULEX specialiai tyrimų grupiai, e, kurią suformavo Martis pranešimo pasiekoje suformuota e, delegacija. Mes išklausysime jų išvadą, sužinosime, kas vyksta ir kuo greičiau tą informaciją gausime, tuo geriau. Angurakis. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, manau, kad e, čia e, kalbame apie tam tikrą oksimoroną kaip stilistinė figūra. Tai atspindi ir pačios ES veidą. ES valstybės narės e, elgesi ne visada taip, kaip norėtume ES. Ši valstybė atsirado iš karto po uh, karo subirėjus buvusią Jugoslaviją ir būtent iš ten kyla visos šios valstybės problemos. Sienų pakeitimas būtų labai pavojinga, dėl to reikėtų tokių bandymų vengti. Nepaisant to, uh, uh, tame regione karo padariniai yra labiausiai užfiksuoti. Valstybės, kurios nepripažįsta Kosovo, dažniausiai <coughs> e, e, dėl parlamento daugumos to nepadaro. Reikėtų tų valstybių vyriausybių paklausti, kokioms jėgoms jos pasiduoda ir nepripažį, kodėl nepripažįsta Kosovo. Dar kai kalbame apie Balkaną, Balkanus, mes uh, turėtume patys savęs paklausti, kaip galime e, nurodyti aiškiai korupcijos atvejus. Negalime sakyti, kad nėra korupcijos, bet lygiai taip pat korupcijos yra ir Graikijoje, ir Prancūzijoje, ir Vokietijoje. Visur korupcijos yra. Todėl būtų dviveidiška kit, į kitus rodyti pirštais, kaip pas mus pačius padėtis neką geresnė. Kad ir kaip bebūtų, akivaizdu, kad korupcija E, prasideda nuo viršaus. Mes Graikijoje sakom, kad žuvis pradeda gesti nuo galvos. Ir čia lygiai tas pats. Korupcija labiausiai iš, įsivešėjusi e, viršūnėse dėl EULEX. Yra keliama labai daug klausimų dėl korupcijos. Sakoma, kad e, kadangi Kosovas nepripažintas, ta korupcija dar e, rimtesnė. E, Taip nėra. Dėl ekonominės padėties taip atsitinka. Didelė dalis e, valstybės gyventojų gyvena iš e, pilkosios ekonomikos ir padėtis, e, kol to nepakeisime, nei kiek nepagerės. Komisijon. Pono Henrik iš komisijos. Um, course, um, um... Ačiū. Mes komisijos ruoštų norim padėkoti poniai Lunačiak Mes labai gerai kartu padirbėjome, jau kurį laiką tas darbas tęsiasi. Taip pat esame dėkingi komitetui ir parlamentui už paramą mūsų iškeltoms iniciatyvams dėl Kosovo. E, tos iniciatyvos e, buvo pradėtos kelti 2009 metais ir matome, kaip pamažu, pamažu darbo rezultatai pradeda e, uh, išriškėti turiu, ir galvoju ir vizų supaprasnimo uh, sistemą ir kitus klausimus. Turbūt visi pastebėjote, uh, kad Bendrųjų reikalų taryba praėjusiu metu gruodžio mėnesį prieėmė daug žadančias išvadas. Ir dėl stabilizacijos ir asociacijos susitarimo buvo priimta konkrečių sprendimų. Mes stebime Kosovo pažangą dėl pagrindinių prioritetų labai atidžiai ir be abejonės, kaip jau esame anksčiau sakę, pateiksime dėrybų direktyvas jau šių metų pavasarį. Susalgia, kad Kosovas tos prioritetus tenkins. Ačiū. Herr Berichterstatter, Frau Berichterstatterin. Pranešėja. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju visiems pasisakiusiems kolegoms ir komisijos atstovui. E, norėčiau sureaguoti į kolegų pastabas. Taip pat norėčiau padėkoti ir jums visiems už gerą bendradarbiavimo procesą. Dabar šiek tiek detaliau dėl keleto punktų. Ponas Poselt, taip jūs esate visiškai teisus, jūs kalbėjote apie tai, kad šiame pranešime aš labai aiškiai sakau, kad Kosovo padalymas nėra alternatyva, nėra galimybė, mes to negalime nesiekiame. Jūs labai aiškiai išaiškinote, kągi tai reikštų Kosovui, Serbijai ir visam regionui, kągi reikštų Kosovo padalymas. Dėkoju už jūsų pastabas. Ponui Kukan aš norėčiau padėkoti taip pat už jo išsakytas mintis. Žinau, kad jūs pateikėte keletą pakeitimų, jūs norite, kad būtų išbraukta nuoroda į auditorumų ataskaitą kurioje sakoma, kad stinga pripažinimo. Žinau, kad jums tai kelia didžiulį susirūpinimą. Aš mačiau jūsų pateiktus pakeitimus. Dalis jūsų pakeitimų yra įtraukta į kompromisinius pakeitimus. Tie pakeitimai, kurie susijęs su EULEX misija. Tačiau aš nenorėčiau čia kalbėti apie pripažinimo trūkumą. Audito rūmai labai aiškiai e, nurodo šią problemą bendradarbiavimas su Europolu, Interpolu būtų kur kas paprastesnis, aišku. Tai neišspręstų visų problemų Kosove. Toli gražu. Nepaisant to, ponia Kukan, aš esu dėkinga Jums Jūsų bendradarbiavimu dėl pietričių Europos klausimų ir norėčiau padėkoti Jums už pastabas dėl to, kad mums reikia daugiau dialogo per ponę Ašną ir tikiuosi, kad toks kelias bus ir pasirinktas. E, taip pat dėkoju, kad paminėjote poną Nutič. Aš tikiuosi, kad jis tinkamai dirbs vykdant misijos darbą. Dabar ponui Angurakiui noriu pasakyti, jūs kalbėjote apie dviveidiškumą, kad jūs kalbate apie Kosove stebimą korupciją. Visose pranešimuose mes kalbame apie korupciją tose šalise, kuriuose korupcija yra reiškinys. Ir aš negaliu sakyti, kad korupcijos valstybėse narėse nėra. Mano pačios šalyje yra aukšto lygio korupcijos bylų. Ir jūs žinote, kad parlamento narys buvo įkalintas keturiems metams už tai, kad ėmė kyšius už tam tikrų teisės aktų tvirtinimą. Taigi nepainiokime čia tokių dalykų. Aš manau, kad mes ir savo pačių valstybėse narėse turėsime daryti daugiau kovodami su korupcija, tačiau negalime nepaminėti to e, mūsų pranešimuose. Ir nemanau, kad būtų tinkama kalbėti čia apie dviveidiškumą. Dėkoju e, visiems kolegoms, šešėliniams pranešėjams už pastabas ir aš tikiuosi, kad balsuosime tinkamai vasario 7 dieną. Dabar galime įti prie kito darbo tvarkės klausimo. Norėtumėm pasveikinti poną Angarelį. Wir führen diese Sitzung durch äh, zusammen mit. Äh Šis äh, susitikimas vyksta dalyvaujant ir mūsų Magreb delegacijai ir kolegai, kuriai vadovauja kolega Panseri, ponas Nigareli yra valdandysis direktorius artimiesiams rytams. Su juo aptarsime komisijos e, komunikatą dėl Magrebo šalių Pavyzdžiui, Alžyro, Mauritanijos, turis, e, Tuniso. Pone Angarėlį, Europos parlamentas visą laiką ragino didesnę integraciją, dėl to mes tikrai labai sveikiname šią iniciatyvą, kuri turėtų padėti užtikrinti perimą prie demokratinės santvarkos. Iš tikrųjų, labai svarbu, kad tas bendradarbiavimas vyktų ir tarp to regiono šalių, kad būtų skatinamas augimas, kurio dabar trūksta. Taigi labai džiaugiuosi šiuo nauju bendru komunikatu ir bendra pozicija, bendro požiūrio į visą šią situaciją. Ponas Mingarelį, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Man, kaip visada, labai malonu išorės veiksmų tarnybos vardu pristatyti šios tarnybos komunikatą ir komisijos komunikatą, kadangi tai yra bendras pareiškimas vyriausios įsigaliotinės ir Europos komisijos. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kodėl mums atrodė, kad yra naudinga parengti komunikatą su, dėl santykių su Magreb šalimis. Pirmiausia, mes norime apibrėžti, kokie iššūkiai iškyla dabar, dirbant su Magreb šalimis. Ir e, galiausiai aš norėčiau Jums pasakyti, kaip mūsų nuomonė ES galėtų padėti Magreb šalims plėtoti bendradarbiavimą regione ir e, geriau e, išspręsti dabar joms kilančius uždavinius. Taigi, kam tas komunikatas reikalingas? Pirmiausia, Magreb šalis e, labiausiai buvo įtakotos uh, viduržėmio jūros pietuose įvykusių įvykių prieš dviejus metus. Visi prisimename, kad Tunise prasidėjo arabų pavasaris ir viena iš labiausiai šių įvykių pakeistų valstybių buvo Libija, o kitos šalys, kurios neturėjo. E, kurios neišgyveno revoliucijų, vis tik buvo paveiktos ir palaipsniui jų politinė padėtis pradėjo keisti. Tai ypač pasakytina apie tokias valstybės kaip Marokas ar Alžyras. Kita priežastis E, bėgant metams Magreb šalis iki šiol turėjusios e, sunkumų bendradarbiauti, pradėjo demonstruoti norą suartėti. Jūs turbūt žinote, kad pagrindinės problemos yra susijusios su kol kas neoptimaliais santykiais tarp Alžyro ir Maroko ir per pastaruosius 12 mėnesių e, įvyko visa eilė ministrų susitikimo tarp marokiečių ir alžyriečių ir tai leidžia viltis, kad šios dvi valstybės suprato, e, kokią kainą jos moka už bendradarbiavimo tarp jų stoką. Ir dabar jos yra nusiteikusios geriau bendradarbiauti ir galbūt net siekti regionės integracijos. Tuo tarpu Tunisas labai gerai tą suprato jau anksčiau, jau praėjusiais metais jis organizavo Magreb vadovų susitikimo lygį. Deja, tas renginys neįvyko, bet mes tikimės, kad mūsų draugai tunisiečiai sugebės prikvie, susikviesti e, prie bendro stalo penkių Magreb valstybių vadovus. Trečias klausimas. Be bejonės, išorės veiksmų tarnyba ir Europos komisija e, šiuo metu stengiasi įgyvendinti 2011 e, m. kovo mėnesio komunikatą dėl ES reakcijos į arabų pavasarį. Mes norėtume, kad patys magrebiečiai gyventų į to sąjungos plano įgyventinimą, nes Magrebų valstybės yra gana specifinės ir būtų labai naudinga, jeigu mes galėtume atsižvelgti į tą jų specifiką geriau dirbdami. Be to, šiame komitikate yra numatomi tolesni mūsų santykiai su Magrebu bendrame kontekste, e, žinant, kad Europos sąjunga e, palaiko e, ypatingus santykius su Afrikos žemynu, pagal Afrikos ir ES bendradarbiavimo strategiją. Kitas dalykas, kokie pagrindiniai iššūkiai šiandien iškyla Magrebo regionui. Jūs puikiai juos pažįstate, todėl aš tik labai trumpai pakartosiu. Pirmiausia, Magreb šalis dabar jau siekia demokratijos ir pradėjo tą procesą. Per pasarosius dviejus metus to, tą kryptimi žengti svarbu žingsnį, tačiau iškyla nemažai kliūčių. Šiose šalise neseniai įvyko gana padorus rinkimai, tokiose valstybėse kaip Libija tai buvo pirmieji rinkimai istorijoje, kitose valstybėse kaip pavyzdžiui Tunise e, tie rinkimai pirmą kartą vyko uh, geromis teisingomis sąlygomis. Pilietinė visuomenė visose tose valstybėse suvaidino svarbu vaidmenį. E, lygiai taip pat organi, buvo labiau suorganizuotas moterų ir jaunimo aktyvumas. Buvo kalbama apie teismų e, nepriklausomybę ir kompetentingumą. Ir bendrai yra pastebėta, kad yra bandoma sukurti tam tikrą opoziciją, kuri yra būtina demokratijoje. Žinoma, bet koks demokratėjimo procesas e, susiduria su kliūtimis. Jūs e, girdėjote, kad mūsų draugai iš Tuniso sakė, kad dėl tam tikrų priežasčių jų moterų e, gyvenimas nei kiek nepagerėjo, kai kurie menininkai jaučiasi kur kas mažiau laisvi, kai kurie vyrai gerdami alų turi vis labiau pasislėpti, nes tai darosi pavojinga. Ir pamažu, pamažu metu, atrodo, e, yra bandoma tas kliūtis apeiti, prasideda tam tikri judėjimai, ypač galėčiau išskirti salafistų judėjimą. E, taigi tas e, realus demokratėjimo judėjimas susiduria su visa eile kliūčių ir barjerų. Ir mes, ES, manome, kad reikėtų pastumti tas valstybės teisinga kryptimi. Kitas svarbus iššūkis yra socialia, socialinė ekonominė padėtis. Tai aš galėčiau labai trumpai apibūdinti. Kiekvienais metais į darbo rinką ateina vis daugiau daugiau jaunų žmonių, e, reikia naujų darbo vietų, todėl nuolat didėja nedarbo lygis. Gyvenimo sąlygos per pastarosius dviejus metus neikiek nepagerėjo, priešingai jos pablogėjo. Vadinasi, atsiranda visuomenėje vis didesnė frustracija, ypač tarp jaunimo. Ir ta frustracija vis stiprėja. Jeigu mes negalime padėti Magreb šalims pakeisti dabartinių tendencijų ir atgaivinti e, subalansuotos ir tvarios e, ekonomikos augimo, tai e, gali būti, kad prasidės politinė reakcija ir tos valstybės sugrįž prie tendencijų, kurių mes nebenorėtume iš naujo pamatyti, mėliau jas pamirštume. Trečias dalykas e, - žemės ūkio problema. Žemės ūkio plėtra daugelie šių valstybių uh, E, susidūrė su struktūriniais sunkumais, pavyzdžiui, investicijų stoka, e, dirbožėmio nuskurdimas, klimato kaita. Todėl labai svarbu, jeigu norime atgaivinti žemės ūkio gamybą, atkurti žemės ūkio struktūrą, nes tos valstybės iš esmės yra kaimo valstybės ir reikia kažką daryti, kad tom šalims padėtume atgaivinti ir restruktūrizuoti žemės ūkio gamybą ir E, bendruomenės. Taip pat yra labai svarbu e, paremti dinamiškos e, ekonomikos sukūrimą. Kaip žinote, kai kuriuose tose valstybėse privatus sektorius dar yra labai mažas ir nors mes kalbame, kad ten įsitvirtina socialinė rinkos ekonomika, dar reikia kalbėti apie stipraus privataus sektoriaus sukūrimą, kuris galėtų būti ištobulintas. Uh, Ir galiausiai labai svarbi šių valstybių gyventojų dalis neturi jokių socialinių teisų, jokios socialinės apsaugos. Labai dideli socialiniai skirtumai visoje visuomenėje ir tarp atskirų regionų. Todėl yra būtina šiuo klausimu padirbėti, nes mes savo šalise puikiai žinome, kad tvarios ir subalansuotos ekonomikos augimo nebus tol, kol nebus socialinės anglūdos. Taigi tokie pagrindiniai iššūkiai. Ir baigdamas aš porą žodžių dar norėčiau pasakyti, nes neverta daugiau kalbėti, reikia nepamiršti, kokia kokia grėsmė dar e, grėsia šiam regionui. Pirmiausia, tai yra organizuotas nusikalstamumas ir terorizmas. Pažiūrėkime, kas vyksta Alžyre ir Malija ir turbūt nebereiks daugiau jokių kitų iliustracijų tai grėsmiai. Taigi tiek aš norėjau pasakyti apie tai, ką ES galėtų padaryti labai trumpai. Ir kitas dalykas, mes turime stengtis padėti regiono organizacijoms, kurios jau egzistuoja. Pirmiausia, Magrebo Arabų sąjunga, kuriam, kuriai vadovauja generalinis sekretorius ir ji yra gana dinamiška, e, veikia gana neblogai, tačiau žinant, kokie yra blogi santykiai tarp Alžyro ir Maroko, uh, E, atlikus daugelį studijų Maroko arabų regione, e, pastebėjome, kad e, tos sąjungos veiksmai yra labiau teoriniai. Mes norime, kad ta Magrebo arabų sąjunga visas savo studijas paversų realybę. Pirmiausia, turime kalbėti apie 5 plus 5 formulę. Tai leistų E, suvienyti italus, ispanus, prancūzus, maltiečius ir portugalus ir e, jiems dirbti su e, Magreb šalimis. Maltoje įvyks 5 plus 5 vadovų susitikimas, jau įvyko per pastarosius 12 mėnesių nemažai ministrų ligmens susitikimų saugumo ir transporto srityje pirmiausia. Tai yra naudingas forumas, kurio potencialą būtų galima išnaudoti. Tai yra forumas mintimis pasikeisti, patirtimi pasikeisti, bet tos mintis galėtų būti paverstos nuostatos ir e, realybę. Manau, kad e, tai turėtume remti. Kitas dalykas, kai kalbame apie viduržėmio jūros e, sąjungą, Prancūzijos dėka e, ji buvo įsteigta, bet dabar šiek tiek nuslopo ta idėja. Aš manau, kad reikėtų tą idėją atgaivinti ir Barcelonos sekretariatas galėtų e, pradėti valdyti stambius projektus, kurie jau yra pradėti. Pavyzdžiui, jūrų greitkelius, e, jūros vandens nudruskinimo e, E, įrenginius gazos pakrantėje ir panašius e, projektus jie galėtų gyvendyti. Taigi taip mes galėtume padėti regiono iniciatyvams ir organizacijoms. Kitas dalykas, e, apie kurį aš norėjau pakalbėti, mes turime remti demokratinės reformas. Aš jums sakiau, kad yra jau įsisenėjusių kliūčių. Ir todėl mums būtina duoti teisingą stimulą. Taigi, kaip tą galėtume padaryti? Keletas minčių. Pirmiausia, reikėtų pabandyti sukurti pilietinės visuomenės tinklus. Kiekvienoje valstybių pilietinė visuomenė vystosi ir tos pilietinės organizacijos būtų stipresnės ir veiksmingesnės, jeigu jos bendradarbiautų per regioninius tinklus. Ir aš manau, kad mes galėtume padėti šioms organizacijoms tokius tinklus užmėgsti. Uh, Kitas dalykas, ir tai pirmiausia aktualu jums, gerbiami parlamentarai, turime stiprinti pasikeitimus tarp Europos parlamentą, ES nacionalinių parlamentų ir Magrebo valstybių parlamentų. Tai yra e, ypač aktualu jums turbūt. Magrebo šalių parlamentai atlieka labai svarbu vaidmenį. Jeigu norime, kad tos visuomenės taptų demokratinėmis, reikia, kad parlamentai atliktų jiems tenkantį vaidmenį, tokį patį, kaip kad mes atliekame čia, ES. Todėl jūs turėtumėte su jais labiau bendradarbiauti, keistis gerą praktiką, gerą patirtimi ir žiniomis ir turime kalbėti apie bendradarbiavimą parlamentarų lygmenių galiausiai reikia stiprinti savivaldybių gebėjimus. Kaip žinote, pas mus E, kai kuriuose valstybėse, kaip Italijoje ir Vokietijoje, decentralizacija pažengė jau labai toli, jūs tai puikiai žinote, ir tą decentralizacijos patirtį reikėtų perduoti ir Magrebo šalims, kad ir tos valstybės galėtų decentralizuotis, nes e, ta decentralizacija turi būti veiksminga, nes neretai ir brangiai kainuoja ir jeigu nepasiteisina, jos neverta ir vykdyti. Kai kuriuose valstybėse ES jie tikrai pasiteisino. Ir galiausiai reikia e, stiprinti žiniasklaidos ir kultūros vaidmenį Magrebo šalise, e, nes kol kas e, žiniasklaida ir e, m, kultūra susiduria su tam tikrais sunkumais, bet tai gali būti demokratijos vektoriai. Kalbant apie pasaulinės grėsmės, e, be abejonės e, reikia efektyviau kovoti su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu nes e, be to mes niekur nenueisime. Bendradarbiavimas vyksta, bet žiūrėkite, kas vyksta realybėje. E, reikia stengtis išnaudoti visas galimybės šiek tiek stabilizuoti šį regioną. Lygiai taip pat reikia stengtis labiau užkirsti kelią e, cheminių, biologinių, radioaktyvių ir brandolinių medžiagų kontrabandai. Uh, E, Maroke, kiek žinau, e, yra įmamasi šiokių tokių pastangų, bet e, tas pastangas reikia sustiprinti, nes tokia grėsmė, toks pavojus yra aktualus ne tik to regiono valstybė, bet ir mums visiems. E, reikia e, sukurti teismų, policijos, kariuomenės e, mechanizmą, bendrai saugumo mechanizmą, kad kova su organizuotu nusikalstamumu būtų veiksmingesnė. Reikia remti visas pastangas susijusias su konfliktų reguliavimu, su sutaikinimo bandymais. Aš suprantu, kad dabartinė aplinka, tarsi brandina organizuotus nusikalstamumus ir terorizmą. Taigi turime idėjų nemažai, mes turime padėti jas įgyvendinti. Tai galima padaryti per veiksmingesnį universitetų švietimo sistemą. Tuose valstybėse yra nemažai e, universitetų dipl e, diplomantų, tačiau e, pasaruoju metu pastebėta, kad švietimo kokybė prastėja. Mes turime padėti pagerinti išsilavinimo kokybę, profesinio mokymo kokybę ir bendrai švietimo sistemos kokybę reikėtų pakelti. Uh, E, tai galime padaryti per regionius tinklus, e, techninius mainus, įvairių e, studijų, stipendijų geresnį panaudojimą, pavyzdžiui, Erasmus Mundus ir panašiai. Kalbant apie privatų sektorių, aš manau, kad tinklai yra aiškus. Reikia jiems padėti valdymo galimy, gebėjimus sustiprinti, pagerinti finansavimo sąlygas Mm, sąlygų apibrėžimą. Ir e, visa tai uh, turi būti daroma sutelkę dėmesį į mažas ir vidutinės įmonės, nes jeigu MVI yra e, nestiprios, tai negalima sukurti reikalingų darbo vietų. E, Lygiai taip pat reikia e, toms valstybėms padėti dalyvauti mokslinio tyrimų ir inovacijų kūrimo programuose. ES pamatų programa Horizontas 2020 yra nepaprastai svarbi šiuo požiūriu. Lygiai taip pat reikia sukurti verslininkų tikslus, e, įmonių konsultantų, verslo konsultantų tinklus ir e, keistis tą profesinę, techninę informaciją su Magrebo šalimis. Kitas dalykas, e, su e, Magrebo šalimis ir tarp Magrebo šalių reikia stiprinti prekybinius santykius. Tai yra labai svarbu. Magrebo regionas turi būti laisvų prekybos mainų zona. Ir tada ES galėtų užmėgsti geresnius santykius su visu regionu. Bet akivaizdu, kad Magrebo e, komerciniams santykiams įsikurti laisvai ar išlaisvai laisvėti bus sudėtinga, tol kol tarp Maroko ir Alžyro e, siena negali būti atidaryta. Taigi dabar dar 21 amžiuje mes sprendžiam tarsi praeitas sena įsisenėjusias e, sienų uždarimo problemas. Taip pat reikia bendradarbiauti transporto ir energetikos rytyje. Transmagrebo tinklus reikia sukurti, transmagrebo greitkelius nutiesti, lygiai taip pat nedelsiant reikia įsteigti Europos ir viduržėmio jūros oro erdvę. Energetikos požiūriu, kaip žinia, mes norime padėti tom šalims išvystyti atsinaujinančią energijos šaltinių tinklą, e, energijos efektyvumo mechanizmą ir integruoti jų elektros ir dujų tinklus su mūsų europietiškais elektros ir dujų tinklais. Jau yra imtasi nemažai veiksmų ir mes turime tik dar labiau pasistengti. E, yra ir kitas sektorius, kuriame mes turėtume su jais dirbti, nes tai kelia mums labai rimtą grėsmę. Klimatas, ekologija, klimato kaita. Čia mes su jais turime labai daug dirbti nes e, vandens valymas, oro valdymas, jūros išteklių tvarkymas, e, E, neretai yra mūsų bendras interesas, todėl mes čia turime stiprinti mūsų dialogą ir bendradarbiavimą. Civilinės apsaugos rytyje irgi galima stiprinti bendradarbiavimą, nes stichinės nelaimės, kurios kyla dėl žmogaus veiksmų tose šalise, turi tiesioginės įtakos ir mums, ir atvirkščiai. Todėl mes esame suinteresuoti kartu dirbti. Uh, Daug nekalbėsiu, gerbiamas pirmininkė, čia ir baigsiu. Akivaizdu, kad aš e, aptariau tik labai nedidelę dalį pasiūlymų išvardintų Europos komisijos ir išorės veiksmų tarnybos komunikate. Labai ačiū. Grazie, grazie Presidente. Volevo ringraziare. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ponui Mingarelį už jo pristatymą. Aš taip pat norėčiau pabrėžti, kaip svarbu imtis veiksmų, teikiant paramą šiam regionui einant demokratijos keliu, ar tai būtų dvišalė parama ar daugia šalė parama. Mūsų tikslas yra stabilizuoti pietričių kaiminystės regioną. Šiame komunikate yra kalbama apie pagrindinius prioritetus mes turime siekti integruoti Magrebą, tačiau svarbiausia yra įveikti politinius iššūkius, nes jeigu neįsimsime jokių veiksmų, tai parengsime tik dokumentą ir jokių tikslų nebus pasiekta. Taigi būtų verta pamastyti šiuo metu, atžvelgiant į aplinkybės regione Europos Sąjunga ir išorės veiksmų tarnyba ir vyriausiai įgaliotinė turėtų sureaguoti į situaciją regione, kasgi vyksta Malyje. Visą tai reiškia, kad reikia imtis skubių veiksmų. Mums reikia prisiminti, kad UPM ataskaitoje, kuri buvo patvirtinta 2010 metais, Parlamentas jau numatė visą eilę veiksmų, kurių reikėtų imti siekiant Magrebo regiono integracijos. Aš turiu pasakyti, kad mes vis tik atsiliekame ir e, turime užduoti savo klausimą, ar mes nuosekliai imamės veiksmų, reikia imtis politinių e, sprendimų. Aš norėčiau pridurti, kad regioninė integracija buvo vienas iš pagrindinių prioritetų 95 metais, kai mes kalbėjome apie laisvos prekybos zonos sukūrimą iki 2010 metų. Pažiūrėkime, kiek problemų būtume išsprendę, jeigu būtume veikę laiku, jeigu nebūtume taip vėlavę. Dabar komunikatas pabrėžia, kad pirmiausia Magrebo šalių vyriausybės yra atsakingos už blokų panaikinimą siekant regionės integracijos. Mes turime atlikti savo vaidmenį Ne tik institucijos, bet ir pilietinės visuomenės organizacijos turi būti paragintos imtis veiksmų. Jos galbūt yra geriau susipažinusios su politiniu procesu, kuris šiuo metu vyksta. Reikia didesnio regioninio integravimuose. Dokumente daug dėmesio yra skiriama politiniams aspektams yra palaikomas dialogas parlamento lygiu, taip pat įvairiais lygiais bendradarbiaujama Viduržėmio jūros regiono sąjungoje. Aš taip pat norėčiau pabrėžti dar vieną mintį. Yra numatyta daug veiksmų, tačiau mums yra reikalinga aiškiai apibriešta struktūra. Turi būti aišku, kas už ką atsakingas. Negalima tiesiog sugalvoti ir kažko imtis. Reikia pasirūpinti, kad įvairios suinteresuotos pusės imtų bendradarbiauti. Dokumente pabrėžiama, kaip svarbu glaudžiau bendradarbiauti ir keistis nuomonėmis tarp Magrebo šalių parlamentų, Europos parlamento. Toks sutvirtintas bendradarbiavimas turėtų numatyti ir aiškius institucinius susitarimus. Tai taikytina ir mums. Galime pažiūrėti į situaciją regione, į tai, kas šiuo metu vyksta Malyje. kai dėl karinių veiksmų, be jų reikia ir politinių veiksmų. Jeigu kalbame apie stabilumą ir saugumą, tai yra esminis ekonominio ir socialinio stabilumo ramstis, kuris prisidės prie regiono integravimo. Galiausiai turiu pasakyti, kad mums labai svarbu tęsti dialogą su partneriais. Aš kalbu ir apie delegacijos darbą ryšiams su Magrebo šalimis palaikyti. Taip pat kalbu ir apie aukšto lygio politinio pobūdžio kontaktus su Arabų Magrebo sąjunga. Kaip ponas Mengarelį ir žino, komisijos narys Fiulė ir Viduržėmio jūros regionos sąjungos vadovas peržiūrės šį komunikatą ir ketinama imtis trijų svarbių iniciatyvų energetikos sektoriuje, kaimo bendruomenių sektoriuje, žemės ūkio bei pilietinės visuomenės sektoriuose. Labai svarbu, kad būtų numatytas tinkamas vaidmuo politinio pobūdžio bendradarbiavimui. Komisija ir parlamentas e, turi laikytis vienos nuomonės, turi dirbti kartu, kad šiame dokumente išdėstytos mintys taptų realybę. Ai, e, je, je, je remercie, Pane Gomes. Dėkoju ponui Mengarelį už kalbą, kuri kaip visada buvo plati ir labai korektiška. O mano klausimas būtų toks, kodėl mums nepasiseka įgyvendinti tų visų vizijų, kurias jūs detaliai pristatėte ir kurios, mano nuomonė, labai puikiai atitinka e, regiono ir mūsų poreikius ir e, skirtingų valstybių e, visuomenės grupių viduržėmio jūros regione poreikius. Aš taip pat norėčiau jūsų paklausti. Paminėjote e, demokratijos e, kliūtis, salafistų judėjimą tame regione. E, E, mes žinome, kokie yra aukšti jaunimo nedarbo skaičiai tame e, regione ir kas paaiškina tų skaičių augimą. Bet lygiai taip pat žinome, kad regione yra valstybių, e, kuriuose demokratinis judėjimas neturi jokių šaknų. Ir Libijoje taip yra. Ir tada jos labiau pasiduoda išorinių valstybių spaudimui, pavyzdžiui, Kataro ar kitų šalių spaudimui. Taigi, e, kas, kaip ponė Ešton e, ketina paremti e, tuos pokyčius valstybėse narėse. O ir žinome, kokios neigiamos įtakos tos išornės valstybės gali padaryti toms valstybės. Mes ne visada negi suprantame pakankamai ir vertiname džihadistų elementą, terorizmo elementą, kuris mm, yra tose šalise. Taip pat norėčiau paklausti, tas e, atvejis Alžyre išplaukęs dėl, iš krizės Malyje. Kaip jūs traktuojate tai, kas įvyko? Aš neprašau, kad e, jūs e, išsakytumėt savo nuomonę apie operacijos brutalumą, tam turbūt paaiškinimų žodžių trūksta, tačiau yra šaltinių. Aš pati palaikau ryšį su Alžyro opozicijos nariais, kurie mano, kad tai, kas įvyko, nebuvo organizuota tarsi pakankamai, bet buvo galima prognozuoti, kad taip atsitiks. Ir jie sako, kad tai yra susiję su Alžyro vidaus e, jėgų tarpusavio e, kova. Kaip Alžyro valstybė politiškai gali reaguoti? Koks jų dabar planas? Nes akivaizdu, kad visuomenė e, e, yra pasibaisėjusi, bet ar tas faktas, kad Alžyre nėra politinių požiūrių aiškių veiksmų įmamasi, neapsunkino dar labiau šios situacijos? E, tai yra pavojinga. Kaip jūs sakėte, ten susikerta įvairiausi teroristiniai judėjimai toje šalyje. Yra mafijos elementų tame regione, organizuoto nusikalstamumo elementų. Lygiai taip pat e, CBRN e, pavojus kyla. Taip pat aš galiu pasakyti, kad šiuo metu e, Libijoje e, kažkai ar galima rasti terorizmą, nes ten kaip ir nėra kariuomenės ar kitų uh, rimtesnių jėgų. E, naftos gavyba nėra vykdoma taip, kaip reikėtų, bet žinoma, kad potencialas yra nemažas. E, visa, e, viso Libijos teritorijoje yra nemažai naftos įrenginių, kurie nėra pakankamai gerai kontroliuojami. Kitas dalykas, norėčiau jūsų paklausti, tai apie ką jūs kalbėjot. Konfliktų išsprendimo reikšmė. Jūs e, labai aiškiai išskyrėte, kad e, dėl nesutarimo tarp Maroko ir Alžyro negerai funkcionuoja Magrebo Arabų sąjunga. Aš pati žinau, kad Maroko ir Alžyro konfliktas e, yra labai rimtas. Jis neretai pagimdo visokių mafijinių ir teroristinių veiksmų. Ar mes ES ką nors tuo požiūriu darome? Aš žinau, kokia yra istorija, žinau, kad e, tos valstybės yra pasidalijusios, bet matydami, kokį pavojų teroristų e, veiksmai kelia regionui, e, matydami, kaip tas konfliktas arba kiti konfliktai Malyje ar Alžyre yra susiję su teroristais Ar mes ir toliau užmerksime akis ir nieko nematysim? Ir čia sustosiu. Mi permetto io qualche domanda. Cercherò di essere molto breve. E, pateiksiu keletą klausimų, pasistengsiu kalbėti labai trumpai. Jūs minėjote apie bendradarbiavimą su Magreb valstybėmis. Man atrodo, kad tai yra tikrai labai sunki užduotis, Marokas nėra tas pats, kas Libija, nėra tas pats, kas Tunisas, šalis labai skiriasi, turi skirtingą istoriją. Dėl to yra pasiūlyti vairūs instrumentai - kultūra, žiniasklaida, e, diplomatija, e, parlamentiniai kontaktai. Ir norėčiau pasiteirauti, ką Jūs manote apie bendradarbiavimą naudojantis uh, E, profsąjungų turima patirtimi. E, tai buvo svarbu, kuriant e, Tai buvo svarbu, kuriant ir Europos Sąjungą, atsižvelgti ne tik į ekonominį, bet ir į socialinį aspektą. Ir taip pat dar norėčiau pasiterauti, kokie yra veiksmingi instrumentai, norint kovoti su korupcija, kuri šiuo metu klesti Magrebo valstybėse. Ir e, iš tikrųjų tai turi įtakos santykiams tarp piliečių, sukuria neligybę tarp piliečių, taip pat trikdo ir rinkai. Dėl to smulkiai ir vidutiniai įmoniai, e, kuri dirba tokia, tokiame regione, kur uh, trūksta stabilumo, yra sunkiau dirbti. Jūs siūlėte kontaktus tarp parlamento, dialogą su parlamentu. Na, aš tam pritariu, tačiau reikėtų nepamiršti, kad labai skiriasi e, tokie parlamentai, kaip kad mums žinomi nuo parlamentų tose šalise, nes tose šalise demokratija dar yra labai jauna. Uh, ir tų šalių parlamentai neturi tokių galių, kaip kad turime mes savo šalise. Iš tikrųjų turėtumėm stengtis perduoti savo patirtį, mes turime patirties su federalizmu ir turėtumėm suteikti daugiau e, galimybių tam regionui ir decentralizacijos rytyje. Tarkim, Ispa atsiprašau, Italijos pavyzdys, o taip pat ir kitų šalių pavyzdys. Tai yra demokratinio valdymo pavyzdys, bet tam reikia aukštos kokybės administracijos. Jeigu yra perdodamos kompetencijos ir e, finansiniai ištekliai ir nėra atitinkamos administracijos, kyla pavojus, e, kad e, E, nebus pasiekti tikslai, kad tiesiog bus e, išeikvoti tie ištekliai. Na ir galiausiai dėl įmonių. Reikia užtikrinti saugumą įmonėms, kad būtų laikomas ir komercinės teisės. Mes negalime skatinti įmonių pervesti ten savo išteklių, kol nėra išspręstos esminės problemos. Taigi tuo ir apsiribosiu. Ačiū. Madame Benarab, vous avez la parole. Merci. Pone Benava, jums žodis. Benabar. Ačiū. Aš manau, kad ES ir Magreb e, valstybių santykiai yra esminis klausimas. Tos valstybės jų visuomenės e, dabar e, susiduria su tokiu pat likimu kaip mes. Diskusijos vyksta ten tokios pat, kokios reikia visuomenės, kokiu laisvių, kaip spręsti religijų ir kitus socialinius klausimus. E, toks mūsų kelių ir interesų susikirtimas mums suteikia dvi galimybės. Egzistuoja dvi alternatyvos šiandien. Jaunimui reikėtų pasakyti, kad uh, Nepaisant to, kad jie yra nusivylę, gyvena blogomis sąlygomis, nedarbas labai dėlis nėra socialinio saugumo, e, reikia brėžti, pabrėžti, kad švietimas yra labai svarbus, stiprinti jų samoningumą. Mes galime atlikti tam tikrą vaidmenį. E, Viduržėmio jūros valstybės yra mūsų kaiminės. Istoriškai mes turime labai aktyvius santykius ir mums reikėtų imtis matomesnių žingsnių. Kol kas iki šito taip nėra daryta. Jeigu mes nieko nedarysime, tai tie jauni žmonės nusisuks nuo mūsų ir tie, kas e, pasiduoda e, ekstremaliam islamizmui, e, jie, jų, bus, jų atsiras dar daugiau. Saudo Arabijoje, Katare yra daroma labai didelė įtaka Magrebo valstybėms. Ir džihadistai ateina būtent iš ten. Matome, kiek daug yra skelbima informacijos ir visuomenė ten yra uždara e, ir regresyvi. Jaunimas turėtų daugiau susilaukti mūsų dėmesio. Jaunimas yra labiau pasirengęs priimti naują informaciją per visuomeninius tinklus, jie žiūri europietišką televiziją. O iki šiol mūsų nesimatė. Mes turėtume uh, aktyvesni būti. Net kai kalbame apie egalitarinę visuomenę, mūsų balsas turėtų būti labiau girdimas. Viduržėmio jūros regiono valstybės yra pagrystos netvirtais pamatais. Mes, europiečiai, turime ieškoti naujų rinkų savo ekonomikoms pietuose. Taip būdavo ir anksčiau. Mes viduržėme jūros regioną traktavome kaip naują rinką, galvodami, kad tai gali leisti pasiekti mūsų ekonomikos pažangos. Daugiau taip nebegalėtų būti. E, mes, kaip jau sakiau, e, susidurėme su nemažai bendrų e, sunkumų. Kitas dalykas - švietimas ir kultūra. Kai kalbam apie Magrebos arabų sąjungą, MAU, E, man ta problema labai aktuali. Magrebų visuomenė nėra tik arabiška istorija, kultūra, magrebų pamatai yra e, barberų pamatai, ne tik e, arabų pavyzdžiai. Magrebo arabų sąjunga neapima visko. Afrikos sąjungos, Magrebo sąjunga gali egzistuoti. Tai apima visus žmonės regione, jos apima visus regiono žmonės. Ir kitas dalykas e, - pluralizmo klausimas e, filosofas Ratibijas, Ratibijas, man labai patinka, prieš kelis metus mirė, sakė, kad Magrebas turi būti e, pluralistinis. Pluralizmas yra nepaprastai svarbus. Mes turim kalbėti apie kultūrinį, lingvistinį pluralizmą ir įvairovę, apie e, samoningumo, e, tikėjimo pluralizmą. Magrebe yra ne tik musulmonų, ten yra ir žydų, ten yra ir krikščionių. Ir e, reikia, kad žmonės įsisamonintų tą pluralizmo egzistavimą ir su to susitaikytų. Magrebiečiai patys turi labiau suvokti pluralizmo reikšmę dėl ekonominių klausimų. Anksčiau kalbėjusiai minėjo korupciją ir e, teisės e, viršenybės e, reikšmę. Daugelis Europos e, valstybių visuomenių nenori investuoti į tas valstybės, todėl kad ten nėra teisinio garantijų. E, Jeigu pažvelgtumėt, e, kas vyksta Alžyre, pavyzdžiui, tai e, bijoma tenai, kad investavus pinigus galima atsidurti teisme. Mūsų susitarime, susitarimuose yra dalykų, kurie man kelia nerimą. Mes kalbam apie įvairius mes kalbame apie tai, kad reikia E, sukurti naujovišką visuomenę ir išardyti tai, kas egzistavo anksčiau. Mes negalime išardyti turimų struktūrų. Tai tik dar labiau apsunkintų tų valstybių gyvenimą. Jaunimo klausimas man labiausiai rūpi ir aš galėčiau pasakyti, kad mes savo santykiuose turėtume labiau išklausyti pilietinės visuomenės. Uh, Mes e, matome, kad autoritarinių režimų visuomenė visuomet mano, kad valstybė kaip e, darinys yra didelė Dievo klaida. Ir jaunimas turi suvokti, kad jie gali tapti savo visuomenių lyderiais, bet jie turi išgirsti tai, ką mes jiems sakome. Pilietinėje visuomenėje e, egzistuoja uh, Magrebo socialinis forumas, Tunise įvyks pasaulio jaunimo forumas 2013 m. kovo mėnesį ir ten bus galima pilietiniai visuomeniai labiau pasikeisti patirtimi ir nuomonėmis. Mes tokius veiksmus turėtume remti. Ačiū. Ponai Svensonai žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už tokią svarbę informaciją. Galbūt e, e yra taip, kad vieniems ar kitiems iš mūsų rūpi tik tai tam tikros atskiros valstybės. Aš norėčiau išskirti Tunisą. Aš e, susidariau įspūdį, kad ir jums labiausiai Tunisas rūpi. Ir tikrai taip yra. Jūs kalbėjote apie lyčių lygybės problemas. Sakėte, kad Tunise jos dar labiau įsišaknyjo. E, Ar Tunisas išsiskiria iš kitų valstybių? Ar nėra taip, kad Tunise e, galbūt iš tiesų daugiau mergaičiai eina į mokyklas negu berniukai? E, ar e, tikrai yra taip? Ar mes jau dabar galime pastebėti, kad moterų padėtis Tunise uh, E, vis labiau blogėja lyginant su kitomis šalimis. Kitas dalykas, e, Tunisme, Sunise anksčiau bent jau turizmas buvo nepaprastai svarbus. Būtų įdomu iš jūsų išgirsti, kokie reikalai turizmo sektoriui dabar. Vous avez la parole. Merci. Alors en premier Ačiū ir aš pirmiausia sutinku su viskuo, ką jūs sakėte, ponė Panzerį, dėl to, kad yra būtina e, labai konkrečiai įgyvendinti visas tas gražias idėjas. Nereikia, kad tie pasiūlymai liktų tik tai e, rašomųjų stalų stalčiuose. Pone Gomes, jūs pateikėt visą eilę klausimų ir pirmiausia, aš pabandysiu E, juos išskirti ir atsakyti. Ar būtų naudinga keistis patirtimi apie e, profesinių sąjungų veiklą? Žinoma, tai yra esminės reikšmės klausimas, kai kalbame apie visuomenės raidą. Mes pirmiausia turim galvoje nevyriausybinio organizacijų ir profesinių organizacijų raidą. Aš manau, kad valstybės, kurių profesinės sąjungos yra stiprios, leidžia demokratijai kur kas geriau įsišaknyti. Pavyzdžiui, Tunise e, profesinės sąjungos yra santykinai stiprios ir mes su savo pačiam, pačių profesinėmis sąjungomis ir jų patirtimi padedame tom šalims e, ištobulinti profesinio atstovavimo sistemą. Aš žinau, kad ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas e, bando užmėgsti ryšį su Magrebo valstybių profesinėmis sąjungomis. Šis pasiūlymas yra labai svarbus, mūsų dokumente apie tai konkrečiai nekalbame, bet jūs pagristai jį paminėjote. Kaip kovoti su korupcija? Bendrai reikia sukurti tam tikras kontrapozicijas Kas yra tos kontrapozicijos? Tai gali būti pirmiausia žiniasklaida, žiniasklaida turi smerkti, profesinės sąjungos turi smerkti, e, teismai turi smerkti korupciją be užsiimančius pareigūnus. E, pirmiausia, mes turim kalbėti apie nepriklausomą žiniasklaidą ir nepriklausomą teismų sistemą. Taip mes galime padėti tom šalims. Mes išleidžiame milijonus eurų pagalbos programoms. Uh, E, bendradarbiavimo programoms, kad būtų reformuota teisingumo sistema ir kad būtų sukurta nepriklausoma žiniasklaida. Taigi aš tikiuosi, kad viskas, ką mes darome, atneš apčiuopiamos naudos ir taip mes tose šalyse galėsime efektyviai pradėti kovoti su korupcija pilietinė visuomenė, aišku, labai svarbi pas mus, pilietinė visuomenė kovojant su korupcija atlieka labai svarbu vaidmenį. Aš tikiuosi, kad tose šalise, jeigu mes padėsime pilietiniai visuomeniai aktyviai, taip pat e, visuomenė padės kovoti su korupcija. Decentralizacija ir su to susijusi rizika. Jūs teisingai pastebėjote, kad decentralizacija gali pasibaigti katastrofa, jeigu trūks esminių kompetencijų, e, esminių gebėjimų. Ir e, Būtent todėl mes toms šalims turime padėti decentralizuoti valdžią. Marokas labiausiai dabar e, tą procesą e, f, e, paleido, pradėjo vykdyti ir jiems mūsų parama tikrai yra reikalinga. E, padedant, aš manau, kad naudingiausia būtų sukurti vienamasias dvinių programas tarp mūsų savivaldybių, pavyzdžiui, itališkų provincijų ir Magrebo atitinkamų uh, E, administracinių darinių. Jūs sakėte, kad be saugumo ir juridinių garantijų nebus e, užsienio investicijų. Taip, jūs e, labai teisingai tą pastebėjote. Visose tose šalyse mes norime pagerinti juridinio saugumo būklę, Libijoje ypač, nes toje šalyje juridinio saugumo labiausiai trūksta. Mes stengiamės sukurti geresnę sienų kontrolę toje valstybėje, Tunise, jau vienerius metus norime padėti reformuoti e, saugumo sektorių. Tai nėra lengva, nes pats Tunisas nėra labai e, nusiteikęs tai daryti. E, bet bendrai aš galiu pasakyti, kad tose šalyse mes stengiamės pirmiausia reformuoti saugumo sektorių ir taip pat stengiamės pakeisti reglamentavimo bazę, kad būtų užtikrintas investicijų saugumas. Aš negaliu pasakyti, kad mes pasiebėm stebėtinos sėkmės, bet kaip jūs sakėte, pamažu mažėja kliūtis investicijoms ar Tunise prastėja moterų padėtis, vyrų ir moterų lygybės e, padėtis. Aš negaliu tiksliai pasakyti, bet kai mes kalbame su Tuniso visuomenė, moteris atstovaujančios asociacijos teigia, kad jos patiria tam tikrą spaudimą, kad jos patiria uh, spaudimą dėl to, kaip jos yra apsirengusios, dėl to, kaip jos elgesi. Ir aš manau, kad tokiuose sritise uh, kokias jūs paminėjote, pavyzdžiui, Burgibai Benalį atvejus, e, yra nustatytas tam tikras teisinis tradicinis mechanizmas. Ir e, dėl to mes e, pradedame spaudžiami salafistų šiek tiek abejoti tų taisyklių pagristumu. Aš negaliu Jums pasakyti, ar iš tiesų e, Tuniso e, moterys e, m, patiria realią riziką, realią grėsmę, bet mes turime jomis tikėti. Jeigu jos apie tai kalba, vadinasi, taip yra. Matome, kad labai daug kino teatrų, pavyzdžiui, yra uždaroma. Tai yra labai svarbus faktas, nes kinas yra svarbi kultūros dalis. Ir jeigu kino teatras yra uždaromas, tai yra blogas ženklas, vadinasi, kad kino teatrų savininkai susilaukia tam tikrų grėsmių. Uh, Lygiai tas pats e, yra su alkoholiniais gėrimais. Aš nepropaguoju alkoholizmą, bet jeigu kažkas nori išgerti alaus, jis turi turėti galimybę tai padaryti. Bet jeigu tai yra draudžiama daryti, tai jokių būdų neatspindi, kad visuomenė e, siekia, daro pažangą. Taigi, Svensson ponas irgi kalbėjo apie moterų padėtį, jau atsakiau jums. Pone Gomes klausė, kam tos idėjos keliamas ir kam jas reikia gyvendinti. Viena iš pagrindinių uh, priežasčių ir viena iš pagrindinių kliučių, kodėl mums reikia stiprinti regioninį bendradarbiavimą ir Alžyro ir Maroko santykiai. Tai yra akivaizdu, jeigu mes nepadėsime Magrebo šalims sustiprinti regioninio bendradarbiavimo ir integracijos, tai pirmiausia turėsime kaltinti būtent Maroko ir, Tuniso, ir Alžyro santykius. E, kaip mes galime salafistų uh, E, įtaką vertinti, kas juos finansuoja. Mes žinome, kas juos finansuoja, bet e, atrodo, kad mūsų santykiai su jais yra geriausi pasaulyje. Ar mes iš tiesų galime atvirai tas problemas su jais kelti? Reikia apie tai kalbėtis. Bet e, tuo pat metu jūs matot, kokia yra problema. Valstybė, kurią jūs įvar... Valstybės, kurias jūs įvarnote, dvi Persų įlankos valstybės yra e, labai e, stambus investuotojai, mūsų valstybės narės nenori su jomis pyktis. E, būtent iš jų yra perkama labai daug eksportuojamų prekių, pirmiausia ginklų. Tos e, valstybės teikia angliavandenilius, yra, kurie yra labai svarbus. Tai yra privilegijuotieji ES valstybių narių partneriai. Bet tuo pat metu E, jūs teisingai pastebėjot, kad kai kuriuose valstybėse, kurias, kurią jūs geriau pažįstat negu, kas, negu aš, e, tų problemų buvo sunkiau. Bilis fin, e, milicijos finansavimas sukūrė labai daug problemų Libijoje, pavyzdžiui. Taigi, turim suprasti, kad tos valstybės, kurias jūs įvardinote, Persų įlankos regione mums yra reikalingos dėl kitų priežasčių. Įvykiai Alžyre, ar tai gali pakeisti uh, E, Alžyro politiniai atmosferai. Aš negaliu jums pas, e, pa, įtakoti Alžyro politinę atmosferą. Aš negaliu jums atsakyti. Galim kelt visokių hipotezių, e, daugybę, bet mes visi puikiai žinome, kad Alžyro pietuose, nepaisant uh, E, valdžios tvirtos pozicijos yra labai daug nusikalstamų grupuočių, ekstremistų, džihadistų, kurie ten veikia, yra aktyvus. Ir visą tai e, žinojome jau ir prieš Malio įvykius. Bet net ir prieš tai, e, prieš dviejus metus e, Libija E, nuo to nukentėjo ir ES matė, kas vyksta. Jau prieš trejus metus pradėjome plėtros ir saugumo strategijos įgyvendinimą. Taigi jau daug metų mes, e, ir ne tik mes, ne tik ES, bet visa eilė kitų e, šios geografinės zonos veikėjų susiduria su daugybė problemų, kylančių dėl organizuoto nusikalstamumo ir džihadizmo plėtros. Todėl aš manau, kad būtų labai svarbu. Uh, uh, Alžyro e, valdžios sluoksnėse bandyti išsiaiškinti, kame glūdi e, to, kas įvyko praeitą savaitę priežastys. Mes manome, kad Alžyro blogybių šaknis yra pačiame regione ir jos e, jau ten įsitvirtino per keletą pastarųjų metų įvykiai Malija pastarosiomis savaitėmis turbūt tik tai prisidėjo prie šių problemų išvešėjimo rytų Saharos, atsiprašau, vakarų Saharos e, įvykiai. Tai yra konfliktas, kuris dar labiau prisideda prie šio regiono nestabilumo, jūs tai pagristai pastebėjote, ES remia jungtinių tautų ypatingojo galiotinio Kristoferos veiklą ir kai tai sakome, turbūt žinote, kodėl mes tai sakome tarp 27 valstybių nėra vienybių. vienybės. Yra valstybių narių, kurios remia Maroko poziciją, bet yra valstybių narių ES, kurios mano, kad reikia referendumo, kurios mano, kad vakarų Saharos nepriklausomybė yra galimas variantas. Taigi yra labai sunku ES viduje suformuoti bendrą poziciją, o kol nėra bendros pozicijos, yra labai sunku ES institucijoms dirbti aktyviau E, reglamentuojat vakarų Saharos problemas. Aš nenoriu pasiteisinti dėl to, kas yra daroma, bet aš bandau e, paaiškinti, kodėl mes nesam pakankamai aktyvus. Taigi aš manau, kad atsakiau klausimus. Merci. E, Labai ačiū dabar. Padarykime trumpą pertraukėlę, nes laukiame, kol atvyks um,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 Next... Kolegos, dabar numatytas keitimasis nuomonėmis su Suzana Grupiesič. Ji yra e, ministro pirmininko pavaduotoja atsakinga už Europos integracijos klausimus. Aš norėčiau pasveikinti viešinę atvykus pirmą kartą į užsienio reikalų komiteto posėdį. Mm. Mūsų komiteto nariai turėjo garbėje susitikti su ministrė Belgrade. 2012 metai Serbijai buvo labai svarbus metai, kadangi Serbija gavo šalies kandidatės statusą, 2013 yra dar svarbesni, nes šiais metais Serbija turi atitikti sąlygas, kad būtų galima pradėti stojimo dėrybas. Mūsų komitetas svarsto Serbijos metinę pažangos ataskaitą. Ponas Kačin rengia pranešimą šio klausimu, mes jį šį rytą svarstėme. Ir aš galiu Jums pasakyti, kad komitetas pritarė tam, kad dėrybos su Serbija būtų pradėtos. Mes manome, kad tai dar labiau prisidėtų prie demokratinio vystimosi šalyje. Aš net neturėčiau to sakyti. E, dialogas tarp Belgrado ir Prištinos mums yra labai svarbus ir mes džiaugiamės, kad e, regis yra siekiama pažangos tokiuose dėrybose. Aš tikiuosi, kad abi šalis yra suinteresuotos santykių normalizavimu, kad Serbijos ir Kosovo piliečiai galėtų gyventi taikiai ir klestinčiai. Aš nedelsdamas noriu suteikti Jums žodį, ministrė, kad pristatytumėte iššūkius, su kuriais susiduria Serbijos vyriausybė ir sąlygas pradėti dėrybas dėl stojimo. Dėkoju, kad atvykote. Ačiū, ponė pirmininkė, man labai malonu lankytis čia, man didelė garbė kreiptis į užsienio reikalų komiteto narius. E, šiuo metu laikotarpis yra įdomus, e, intensyvėja šio klausimo svarstymas. Komitetas svarstė pažangos ataskaitą. Aš pati esu buvusi parlamentarė ir suprantu ir vertinu Europos parlamento atliekamą vaidmenį šalių kandidačių integravimuose procese. E, mes turėtume keistis nuomonėmis, taigi aš neketinu kalbėti labai ilgai. Norėčiau, kad gerbėmieji komiteto nariai turėtų galimybę užduoti klausimus, aš pasistengsiu į juos atsakyti, taigi norėčiau, kad vyktų ne monologas, bet dialogas. Gruodžio mėnesio vadovų tarybos išvadose yra įvertinama Serbijos padaryta pažanga. Pažanga yra pripažįstama ir išvados atvėrė galimybę pradėti dėrybas dėl narystės ES artimiausių metų. Rezoliucijos projektas, kurį svarsto jūsų komitetas, patvirtina tą patį ir pritarė tam, kad reikėtų pradėti dėrybas. E, Serbijai svarbu, kad pripažįstami jos pasiekimai ir mes norėtume pradėti dėrybas iki e, birželio pabaigos, kol ES pirmininkaus Airija. Viena labai svarbi priežastis siekiant nustatyti dėrybų pradžios datą yra tikslas išlaikyti pagreitį reformoms ir mes norime, kad mūsų tikslas tapti ES nare būtų negryžtamas. Pone pirmininkė, jūs sakėte, su kokiais iššūkiais mes susidurėme. Vienas svarbiausių iššūkių yra dialogo su Priština palaikymas. Aš džiaugiuosi galėdama pasakyti, kad dialogas su Priština yra užmėgstas. Mes laikomės parlamente e, tokio principo. Priemėme rezoliuciją dėl Kosovo prieš keletą savaičių. Santykių su Priština normalizavimas yra labai svarbus dalykas ir žinoma, tai yra labai jautrus ir sudėtingas Serbijai klausimas, bet e, nėra kito kelio kaip dialogas. Mes manome, kad visos suinteresuotos pusės turi dirbti pragmatiškai, turi pademonstruoti lankstumą, siekiant sąžiningo sprendimo, taip pat siekiant pagerinti Kosove gyvenančių žmonių padėtį. Buvo pasiekta pažangos, Ir noriu pasakyti, kad dialogas aukštų lygių bus tęsiamas. Ketvirtasis dialogo raundas įvyko vos prieš keletą dienų, sausio 17 dieną, čia, Bruselėje. E, tam pritarė ir e, Catherine Ashton. Mes e, tikime, kad ES pripažins dialogo su Priština rezultatus susitarimo dėl pasienio valdymo veiksmai vyksta ir šiandien šis susitarimas yra vykdomas keturiose sienos skirtimo punktuose, kaip ir buvo susitarta. Kita vertus, neturėtume pamiršti ir visuomet turėtume siekti vykdyti vidaus reformas šalyje. Reformų procesas yra tęsiamas ir po naujos vyriausybės sudarimo mes ketiname ir toliau dirbti, akcentuodami kovą su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija. Mes norime įtvirtinti teisinės viršinybės principą, kovoti su žmogaus teisų pažeidimais, taip pat užtikrinti mažumų teisės bei ypatingą dėmesį skirti ekonomikos situacijai. Vyriausybė patvirtino veiksmų planą pasiremdama rekomendacijomis ir prioritetais numatytais Europos komisijos parengtoje ataskaitoje. Mes suformavome nacionalinę koordinavimo tarybą, kuri yra atsakinga už šio veiksmų plano vykdymą. E, šiai tarybai pirmininkauja ministras pirmininkas. Ir tai yra naujas postumis reformoms visose sferose Serbijoje vykdyti teisminių institucijų reforma yra labai svarbi. Reikia spręsti tuos klausimus, kurie anksčiau nebuvo išspręsti. Pirmasis žingsnis jau yra padarytas. Pasiremta konstitucinio teismo sprendimu teisėjai grįžo į, prie darbo Mes esame parengę strategiją dėl kovos su korupcija. Strategija bus patvirtinta, kaip aš jau ir sakiau, iki kovo pabaigos. Naujas viešųjų pirkimų įstatymas buvo patvirtintas parlamente gruodžio mėnesį. Jis užkerta kelią e, pasinaudoti neskaidriais e, viešųjų pirkimų metodais. Kalbant apie žmogaus teisės ir mažumų teisės, mūsų teisės aktai yra geri, žmogaus teisės yra ginamos konstitucijoje, mes turime žmogaus teisų ir mažumų laisvių teisės aktą bei nediskriminavimo teisės aktą, tačiau atvirai pripažinsiu, kad mums reikia pasidarbuoti ties šių teisės aktų įgyvendinimu. Taip pat norėčiau paminėti keletą mūsų pasiekimų šioje plotmėje parlamentas Serbijoje pasiekė e, standartą ir pademonstravo gerus veiksmus dėl kovos su diskriminacijos veiksmų. Serbijos parlamente yra nemažai moterų. Taip pat buvo padaryta keletas tinkamų žingsnių dėl Romų gyventojų integracijos. Yra parengtas atnaujintas planas dėl Romų padėties gerinimo vyriausybė svarstys šį planą šių metų pirmąjį pusmetį. Mes taip pat rengiame antidiskriminacijos strategiją, tai bus visapimantis dokumentas, kuriame bus numatytos priemonės mažinti diskriminacinės priemonės mūsų visuomenėje. Mes ketiname įdėkti toleranciją, pakantumą skirtumams, taip pat norime užkirsti kelią konfliktams taryba prieėmė sprendimą dėl mažumų teisų stebėjimo Serbijoje. E, Europos komisija yra parengusi ekspertinę ataskaitą, ji buvo patrinta rūpiučio mėnesį, joje yra numatytos rekomendacijos, kaip tobulinti mažumų teisės ir toliau. Serbija labai rimtai žiūri tokias rekomendacijas. Dėl LGBT asmenų teisių Serbijos konstitucija gina asmenų orumą, taip pat žodžio laisvę bei susirinkimo laisvę. Ji yra taikoma visiems e, mūsų piliečiams. Antidiskriminacijos įstatymas garantuoja, kad negalima diskriminuoti asmenų dėl jų seksualinės orientacijos. Bendradarbiaujant su Europos taryba, Serbija dalyvauja projekte kova prieš diskriminaciją lyties ir seksualinės orientacijos pagrindu Belgrade gruodžio 13 dieną įvyko plataus masto konferencija ir komisijos narys atsakingas už plėtrą paminėjo šią konferenciją. Konferencijos tikslas buvo parengti bendras priemonės, kad būtų įgyvendintos Europos tarybos ministrų konferencijos rekomendacijos. Dėl stabilizacijos ir asociacijos susitarimo įgyvendinimo e, mes jau penkerius metus vykdome šią sutartį ir artimiausių metų Serbija e, kalbės apie laisvą žemės ūkio e, produktų judėjimą. Stabilizacijos asociacijos sustarimo gyvendinimas yra labai svarbus siekiant pradėti stojimo dėrybas. Mes Tikimės, kad SAA įsigalios, kad pas, kai paskutinė šalis Lietuva ratifikuos šį susitarimą šį pavasarį. Mes tikimės jūsų paramos ir šiuo klausimu. Labai trumpai dėl vizų liberalizavimo nes mums jis yra labai svarbus, šis klausimas yra labai svarbus ir visam vakarų Balkanų regionui. Noriu paminėti keletą priemonių, kurių mes ėmėmės dėl vizų klausimo. Taip pat noriu kalbėti apie e, fiktyvius prieglaudos prašytojus. Prieglopšio prašytojus. Mes suprantame, kad jums kelia susirūpinimą vis augantis prieglopšio prašytojų skaičius per pastarosius mėnesius, tačiau Serbija imasi konstruktyvių ir aktyvių priemonių šiai problemai spręsti. Mes vykdome visas priemonės, kurias rekomendavo komisija savo ataskaitoje. Šis klausimas buvo svarstamas spalio 21 dieną. Mes ketiname keistis nuomonėmis su valstybėmis narimis ir patirtimi, taip pat stebėti mažumų klausimus. Mes patvirtinome baudžiamojo proceso kodekso pakeitimus susijusius su prieglopščio prašytojais. Parlamentas taip pat patvirtino migracijos valdymo įstatymą ir fiktyvių prieglopščio prašytojų skaičius pagal vidaus reikalų ministerijos duomenis per pastarosius mėnesius mažėjo. Mes turime pabrėžti tai, kad mes siekiame įtvirtinti griežtas priemonės. Mes esame demokratinė visuomenė ir mes nenorime kad kiltų grėsmė mūsų pasiektiems pasiekimams žmogaus teisų srityje. Apie mūsų pasiekimus šioje srityje yra kalbama tiek komisijos ataskaitoje, tiek ir kitose dokumentuose. Serbijos piliečiai neturėtų nukentėti. Todėl mes keisime 539 reglamentą ir mes siūlome kad institucijos apsvarstytų galimybę pakeisti reglamentą 85-2005 metų ir pagal tokį reglamentą Serbija būtų laikoma saugia trečia šalimi. Toks atvejis buvo iškilęs Rumunijai ir Bulgarijai, kai jos tapo penktais metais šalimis kandidatėmis. Mes taip pat labai daug dėmesio ir svarbos skiriame regioniniam bendradarbiavimui kaip rezoliucijos projekte ir matau, jūs pripažįstate, kad tai yra teigiamas Serbijos vyriausybės pasiekimas. Kroatijos ministras pirmininkas visiškai neseniai lankėsi Serbijoje, tai yra dar vienas įrodymas, kad mes ketiname ir esame pas, įsipareigoję gerinti santykius su visomis kaiminėmis regione. Kągi aš baigdama norėčiau padėkoti Jums už Jūsų dėmesį ir pasakyti, kad e, esu pasirengusi atsakyti į Jums rūpimus klausimus. Ačiū. Dėkoju prieš suteikdamas žodį ponui Kukan. Jis yra pirmas kalbėtojas mano sąraše. Aš noriu priminti, kad po pusės valandos mes esame numatę keistis nuomonėmis su ponu Gilmore. Jis yra uh, Airijos užsienio reikalų ir priekybos ministras. Taigi aš norėčiau paprašyti jūsų kalbėti trumpai. Ačiū, pirmininkė. Kuo nuoširdžiausiai norėčiau pasveikinti e, ministro pirmininko pavaduotoją atvykus pas mus. Mes jau turėjome galimybę su jie bendradarbiauti, nors ji ir pirmą kartą yra mūsų komitete. Uh, Kaip žinia, ji labai atsidavusi integracijos ES darbo tvarkiai. Mes džiaugiamės tuo, kad Serbijoje buvo formuota nauja vyriausybė, bet jūs turite prisiminti savo įsipareigojimus, jūs negalite mūsų nuvilti, nes mes tikrai tikimės, kad Serbija eina teisingų kelių. Be abejo, jūs savo žanginėse pastabose pastebėjote, kad yra daug sričių, kur reikėtų apčiopės, labiau apčiuopiamų rezultatų. Mes džiaugiamės to, kad vyksta dialogas, kalbame apie pasiektų susitarimų įgyvendinimą. Norėčiau Jūs padrasinti tęsti darbus. Aš suprantu, kad Jūs susidarėte su sunkumais, jų dar ir iškils dialogo metu bet vis dėlto daug sprendimų jau yra rengiami. Dėl tos ataskaitos, kurią mes parengsime, man atrodo, kad iš tikrųjų reikėtų konkrečios datos daryboms, bet aišku, viskas priklausys ir nuo to, ar jūs pasieksite rezultato ar ne. Mes džiaugiamės Serbijos vadovo proeuropinių pareiškimų. Jis labai realistiškai vertino situaciją, tačiau tuo pačiu metu pasakė, kad europinė integracija yra tvirtas sprendimas, ties kurio dirbama, ar mes čia norėtumėm jūs padrasinti. Turiu klausimą. Uh, dėl to plačiai pagarsėjusio straipsnio 359. Kaip žinia, buvo tam tikrų pokyčių. Parlamente vyksta diskusija. Aš norėčiau jūsų paprašyti atidžiai stebėti situaciją ir koks bus galtinis sprendimas. Aš norėčiau pasakyti, kad tiek Serbija, tiek ir mes norėtumėm, kad stambios tarptautinės įmonės nebesiskūstų. Tai dažnai girdėdavome praeitie. Taigi, gerbiama ministrė, būtų labai gerai, jeigu jūs galėtumėte mums suteikti išsamesnės informacijos apie tai, kokia yra dabartinė situacija. Taip pat norėčiau paminėti, kad mes Labai atidžiai stebėsime, kol bus rastas gautinis sprendimas šiai problemai. Ačiū. Ačiū toliau ponas Kačin. Jis yra pranešėjęs apie Serbiją. Ačiū. Pirmininkė. Aš kalbėsiu toliau angliškai, jūs neiš, nebijokite, neišsigaskite. Visų pirma, norėčiau pastebėti, kad šiandien įvyko diskusija apie Serbijos pažangos ataskaitą. Diskusija buvo tikrai labai teigiama. Aš norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už jų indėlį siekiant sukurti pusiausvyrą tame pranešime ir e, siekiant paremti Serbiją, jai einant link ES. Turiu pasakyti, kad Serbijos vyriausybė per porą mėnesių bendraudama su Kosovu pasiekė žymiai daugiau negu kad ankstesnė vyriausybė per visą kadenciją. Tai iš tikrųjų didelis e, proveržis. Tai svarbu ir kaiminiams šalims, pavyzdžiui, Jotkalnyjei. Aš atsimenu, ką anksčiau pasakė buvęs premjeras Kostunica. Jis pasakė, kad niekada uh, nepripažins tos šalies nepriklausomybės, nors vėliau tai ir padarė. Tai yra iš tikrųjų puikus pavyzdys ir kitoms kaiminėms. Tai, ką išgirdome nuvykę į Bosniją ir Hercegoviną, buvo balzamas mūsų ausims. Iš tikrųjų ir šiai šaliai reikia Serbijos paramos. Dėl dialogo apie Kosovą. Pasakysiu štai ką. Nenorėčiau, kad e, būtų pasiektas, e, pasiekta pažanga šeštame, septintame ar devintame ar dešimtame ar vienuoliktame e, dialoge. Norėčiau pažangos jau kovo mėnesį. Dėl kovos organizuotų nusikalstamumu ir korupcija. Turiu pripažinti daug puikių rezultatų, bet antra vertus, uh, E, istorija labai keista. Bulvariniai žiniasklaidai yra e, suteikiama informacija iš anksto apie tyrimus. Tai nėra demokratiška. Kaip gali spauda viską žinoti iš anksto? Kaip galima iš anksto žinoti kažkokio tyrimo rezultatus? Man atrodo, tai yra tiesiog gėdinga praktika ir jūs ateityje turėtumėt to kovoti. Aš nekomentuosiu straipsnio 319, mano kolegos apie tai pasisakys plačiau. Aš tiesiog norėčiau pridurti, kad ir ką darytumėte, nedarytume, nedarykite nieko dėl mūsų. Kad ir ką darytumėte, tai darykite jų savo piliečių labai tam, kad jie pasitikėtų vyriausybę, europinę dvasę ir sukurkite geresnę ateitį jaunai kartai, kuri desperatiškai ieško darbo vietų. Ačiū, ponas Poselt. Dvi minutės, prašom. Ačiū, gerbiama ministrė. Aš pasisakau už Serbijos įstojimą į Europos Sąjungą. Aš tikrai labai žaviuosi jūsų asmeniškų darbų ir tuo, ką daro jūsų praktika. Vis dėlto noriu pateikti keletą kritiškų klausimų. Visų pirma, uh, Nuolat keliamas Kosovo statuso klausimas. Aš sveikinu vykstantį dialogą dėl praktinių lengvatų, tačiau nuolat jūsų šalyje keliamas e, Kosovo statuso klausimas. Paprastai moteris yra drąsesnės negu kad vyrai. Tai aš pasakysiu štai, ką Serbijos politikai turi rasti drąsos ir galų gale pasakyti savo tautai, kad Kosovas niekada nepriklausys Serbijai ir kad Kosovo integracija į ES yra ateitis. Toliau krize Breševo. Aš puikiai žinau tą regioną, aš pats ten buvau nuvykęs ir aš norėčiau jūs paprašyti daryti viską, kad būtų kovojama su siaubingu skurdu tame regione, kad būtų stiprinamas mažumų teisės ir kad būtų palengvintas gyventojų judėjimas per sieną su Makedonija ir Kosovu reikėtų atidaryti sienos perėjimo koridorius vietos gyventojui. Jeigu šiame regione nevyks ekonominis augimas, tai tikrai labai nukentės regiono ateitis, taigi aš norėčiau paprašyti padaryti kažką ir to regiono labai, pasirūpinti tuo regionu. Ačiū. Miss Gomes. Ačiū toliau, pane Gomes. Dvi minutės. Um, has... Sveikinu ministrę. Kaip buvo pasakyta, mes pasisakome už tarybų su Serbija pradžią šiais metais. Kaip jūs žinote ir pati sakėte, Belgrado ir Prieštino santykiai mums labai svarbus. Norime matyti iš jūsų pusės norą bendradarbiauti su EULEX, įskaitant ir specialią tyrimo grupę. Ir mes norėtume, kad būtų išar, paleista ta speciali institucija Šiaurės Kosovė, ar tai būtų saugumo tarnyba ar kokia teisės saugos tarnyba. Moterys, aš manau, jau šiame e, dialoge, rengiantis šiam dialogui, suvaidino nemažą vaidmenį. Ar jūs, ponė, galėtumėt mums pasakyti, e, ar jums pačiai taip atrodo, ar taip tik atrodo ar e, žmonėms esantiems vienoje pusėje. Aš norėčiau paklausti, paprašyti tiksliau, gal galėtume detaliau pakalbėti apie e, esminės reformas. Ponas Kacin jau minėjo, kad e, yra tokių nerima keliančių įvykių e, dėl žiniasklaidos, kurie e, atrodo visiškai prieštarauja jūsų pasisakymai, ypač kai kalbame apie kovą su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija. Čia siekiame absoliučios pažangos. Ir žiniasklaida čia atlieka nepaprastai svarbu vaidmenį. Taip pat žiniasklaida e, čia savo veikloje susiduria su labai rimtomis kliūtimis e, Serbijoje dirbdama. Ką jūs galėtumėt pasidaryti, ar jūs ketinate spręsti skaidrumo žiniasklaidos nusavybėje e, stokos problemą valstybės viduje. Prei. Pone Lunačiak, prašau. Grazie, prezidente. I'd also like on behalf... Ačiū pirmininkė, aš irgi žaliųjų e, vardu norėčiau pasveikinti ministro pirmininko pavaduotoją mūsų tarpę ir e, malonu su jumis susitikti po to, kai jau matėmės Belgrade. Sveika atvykusi čia. Išklausant to, ką sakė ponas Jelko Kačin, uh, ir pratesiant jo mintį, ką jūs galite padaryti jauniems žmonėms, gerinant atmosferą jūsų dvasėje. Mūsų e, tarpės rado daug skeptikų, kaip jūsų nauja vyriausybė atėjo. Reikia sakyti, kad aš iš savo pusės e, pripažįstu, kad jūs e, žengėt nemažai žingsnių į priekį. Tačiau, žinoma, visuomet yra dalykų, kurie galėtų dar geriau rutuliuotis. Aš norėčiau paminėti tik vieną dalyką. Jūs pati sakėte, kad jūsų nuomonė labai svarbus yra lyčių lygybės ir LGBT žmonių nediskriminavimo klausimas. Čia, aš manau, pažangos yra padaryta, bet nepakankamai. E, matome, kad yra buvę tam tikrų grasinimo elementų. Kiek žinau, yra nemažai huligančiškų grupuočių, E, kurie e, jau pasižymėjo per ankstesnius gėjų paradus. Taigi teismai yra nepriklausomi, bet vis tik tai ką vyriausybė daro, kad būtų patraukti baudžiamojų atsakomybė tokie žmonės ir kad būtų užtikrinta, kad ateityje e, tokio gėjų paradai ir įvairios demonstracijos galėtų vykti saugiai visiems. Toliau pranešimas dėl Kosovo. E, šiandien mano e, pranešimas irgi parlamente buvo svarstomas, balsuosime po poros savaičių. Aš labai džiaugiuosi tuo, ką Jūs pasakėte. Sakėte, kad dialogo alternatyvos nėra. Ir kaip jau anksčiau yra pasakyta, pažangos yra pasiekta, pažangos, kokios anksčiau nesame matę, pavyzdžiui, dėl IBM susitarimo, sienų apsaugos susitarimo. Per žinias girdėjome, kad vyks susitikimas tarp prezidento Nikoličiaus ir prezidento Jajagos. Ar galėtumėt pateikti konkrečią datą? Ar galite patvirtinti, kad toks renginys tikrai vyks? Mes nes girdėjome, kad bus, bet dar tiksliai nežinome. E, dar vienas dalykas, kur aš norėčiau jūsų paklausti, žinau, kad dialogai apie tai kalbama, bet kol kas jokių rezultatų ir tai jau bus mano pirmininkė paskutinis klausimas e, dėl e, specialiasias struktūras Šiaurės Kosove. Ar vyriausybė ketina paleisti tas specialias saugumo ar policijos na, instancijas kad būtų sukurta bendra sistema. E Ačiū, ponė pirmininkė, aš kalbėsiu ACR frakcijos vardu. Mes kaip frakcija manome, kad Serbija yra mūsų bičiulė, mes stebime įvykius su susidomėjimu jūsų šalyje, mes šį rytą svarstame Serbijos pažangos ataskaitą ir mes džiaugiamės jūsų vykdomomis reformomis skaidrumo srityje, demokratijos srityje, žmogaus teisų, mažumų teisų srityje, ar aš Džiaugiuosi tuo, ką Jūs sakėte apie LGBT asmenų teisės. Aš norėjau iškelti keletą klausimų. 359 straipsnis. Ne vieną kartą Serbijos kilmės rinkėjai Londone manęs klausė apie Serbijos baudžiamąjį kodeksą, apie turto nusavinimą. Aš norėčiau perduoti Jums šį klausimą ir ar jūsų vyriausybė planuoja pakeisti e, šį straipsnį, nes jis yra Jugoslavijos, komunistinės Jugoslavijos palikimo dalis. Belgijos ir Prištinos dialogas. Aš e, pritariu. E, e, Veiksmams dėl Preševo reikia imtis veiksmų, dėl sienų. Sienų klausimas jūsų regione dar nėra dėja iki galo išspręstas ir mes lauksime jūsų tolesnių veiksmų dėl sienų, ypač dėl Kosovo, nes Kosovo padalymas nėra tinkamas atsakymas. Aš taip pat norėjau pasveikinti Jūs dėl geresnių santykių su Juotkalnyje. Aš esu pranešėjęs parlamente mm, Juotkalnyjos klausimu. Džiaugiuosi tuo, kad buvęs Jugoslavijos būsios Jugoslavijos Respublikos e, vadovas apsilankė kaiminėje šalyje. Ir e, aš manau, kad santykiai tarp tų šalių yra geri. Aš sveikinu Jūs tapus šalimi kandidatė ir tikiuosi, kad Jūs netrukus pradėsite dėrybas dėl stojimo. Ačiū kolegos. Pone ministrė, prašom, atsakykite į klausimus. Ačiū. Dėkuoju už klausimus, už pastabas ir už jūsų parodytą susidomėjimą Serbijos reikalais. Atrodo, dar yra vienas klausimas. Ponas Ručiak. Aš noriu pasveikinti Jūs atvykusi užsienio reikalų komiteto posėdį socialistų demokratų frakcijos vardu noriu pasakyti, kad mes pasakome už Serbijos integravimąsi. Jūs, žinoma, turite baigti atlikti namų darbus, bet galite pasikliauti mūsų paramą. Serbijai reikia atlyginti ir reikia numatyti dėrybų pradžios datą kaip galima greičiau. Bet aš turiu ir klausimą greta visų, kurie jau jums pateikti. Gal galėtumėte pakalbėti šiek tiek apie ekonominės reformas, nes daugybę dėmesio skyrėme politinėms reformoms, santykiai su kaiminėmis šalimis yra itin svarbus klausimas, bet per pastarosius 20 metų Serbija išgyveno sudėtingą laikotarpį, daugelis žmonių nemato šviesos tunelio gale. Kągi Serbija ir žinoma, ką mes galėtume padaryti, bandydami padėti Serbijai stojimo procese, kaip atgaivinti jūsų šalies ekonomiką, kaip užtikrinti ekonomikos augimo, kaip sumažinti nedarbo lygį. Ponas Poselt kalbėjo apie Preševo. Daugelie Serbijos dalių gyventojai gyvena skurde. Be ekonomikos augimo mes neišspręsime skurdo problemos. Taigi mano klausimas yra susijęs su ekonomikos reformomis. Pirmininkas, prašom. Ministre, dėkoju už jūsų pasisakymą. Man visuomet malonu kalbėti apie ekonomiką, bet leiskite pradėti nuo pat pradžių. Keletas gerbiamųjų parlamentarų uždavė klausimą apie 359 straipsnį. baudžiamojo kodekso pakeitimai yra svarstomi parlamente. Kol kas dėl jų dar nebuvo balsuota. Aš galiu tik trumpai pasakyti, ko, ką ketinama pakeisti, bet aš negaliu tiksliai pasakyti, kada pakeitimai bus patvirtinti ir kaip atrodys e, šis straipsnis galiausiai. Mūsų tikslas yra sumažinti spaudimą privatiems savininkams. Bet mūsų tikslas taip pat yra užtikrinti sąlygas, kad nebūtų galima neteisingai pasinaudoti turimą padėtimi. 359 straipsnis yra nepakeistas kol kas baudžiamajame kodeks, kodekse. Šiuo metu yra 4000 bylų pagal šį straipsnį. Taigi šis straipsnis bus keičiamas, bet jis nebus išbrauktas iš baudžiamojo kodekso. Nes privačių įmonių savininkai, jie yra aišku, nepriklausomi, savarankiški, bet jie taip pat gali patirti žalos ir reikalauti pelno tik savo. Taigi teisingumo ministras bando rasti pusiausvyrą. Kaip vienas parlamentaras ir sakė, šis straipsnis yra komunistinė palikimo dalis, taigi bandoma rasti pusiausvyrą tarp to palikimo ir dabartinės situacijos. Ir aš tikiuosi, kad Žinoma, keisdami straipsnį mes dėmesį didžiausią skirsime privačiai nuosavybei ir teisinės viršinybės principo įtvirtinimui. Kadangi šio straipsnio pataisos parlamente dar nėra svarstomos, aš negaliu pasakyti, kaip tas straipsnis atrodys galiausiai. Vėliau, e, kai šis straipsnis bus patvirtintas, aš galėsiu jums pateikti informacijos apie jį. E, keletas parlamentarų kalbėjo apie Preševo slėnį ir paskutinius įvykius Preševo slėnyje. Pirmiausia, dėl to paminklo kuris buvo pastatytas Prieševo centre. Paminklas yra skirtas e, nužudytiems teroristams 2001 e, metų sukilime paminėti. Mes, kaip atsakinga valstybė, e, buvome užmesgę tris savaitės trukusi dialogą su Albanų mažuma Į dialogą buvo įtraukti ESBO atstovai, taip pat ir tarptautinės bendruomenės atstovai. Tai yra vidinis Serbijos klausimas ir jis neturėtų daryti poveikio regionui. Tai yra vieno paminklo prieševo centre klausimas, ir paminklas buvo pastatytas tam, kad išaukštinti tuos teroristus, kurie buvo nužudyti kovoje su Serbijos e, institucijoms 2001 metais. Tačiau, kaip sakiau, mes tęsime ir toliau dialogą su Albanų mažama priešėve, kad tokie incidentai ateityje nepasikartotų. E, daugelis Kosove, Serbijos antkapių buvo nuniokoti, tą padarė albanai gyvenantis Kosove. Aš manau, švelniai tariant, tai tikrai nėra tinkamas atsakas. Vienoje pusėje mes kalbame apie vieną paminklą, kitoje pusėje apie serbų paminklą antkapius, bet aš pritarsiu, Prieševo slėnis yra skurdus Serbijos regionas, šiam regionui reikia daug investicijų, daug ekonominės valstybinės pagalbos, reikia ir investuotojų pastangų, kad skurdas ir nedarbas būtų išspręstas ir kad tai būtų padaryta kaip galima anksčiau. Mes, kaip jau sakiau, palaikome nuolatinį dialogą su Albanų mažama Serbijos pietuose, įskaitant ir Prieševo mieste, dėl žiniasklaidos laisvės, dėl e, žiniasklaidos atstovų sulaikymų. Aš kalbu ne apie visą žiniasklaidą, apie kelis laikraščius, bulvarinius laikraščius. Žinoma, mes siekiame gyventi 11 metų žiniasklaidos strategiją, taip pat vykdyti teisės aktus, kurie smerkia e, laikraščių veiklą ir siekia užtikrinti skaidrumą žiniasklaidos sferoje. Mes žinome, kas už viso to slepiasi ir kas yra atsakingas už netinkamą policijos ir teismų institucijos informacijos panaudojimą. Bet, kaip ir sakiau, kalba eina apie kelis bulvarinius laikrašys, o ne apskritai apie žiniasklaidos padėtį Serbijoje. Mes siekiame įgyvendinti teisės aktus kuriuose yra numatyta žiniasklaidos strategija. Žinoma, tokią strategiją reikėjo patvirtinti kur kas anksčiau nei 11 metais. Tokiu atveju problema iki šiol problema būtų buvusi dabar jau išspręsta. Dabar dėl susitikimo tarp prezidento Nikolič su Jajaga. Aš žinau, kad yra ketinimų ir ženklų, kad toks susitikimas įvyks, bet šiuo metu aš negalėčiau pasakyti, kada. Tikiuosi, kad artimoje ateityje, bet jau sakiau, kad dialogas vyksta nuolat, pagal parlamento patvirtintą rezoliuciją, taigi susitikimas tarp prezidentų būtų labai svarbus indėlis į politinį dialogą vykstantį tarp mūsų šalies ministro pirmininko ir Kosovo ministro pirmininko. Taip pat e, buvo keliamas klausimas dėl lygiai grečių institucijų egzistavimo Šiaurės Kosove. Tai taip pat yra dialogo tarp pono Dačičiaus ir Tačia dalis. Aš tikiuosi, kad dialogo pagalba mes rasime abiems pusėms primtiną sprendimą. Lygia grečios institucijos, dažnai tai yra vienintelis institucijos, kurios egzistuoja Kosovo šiaurėje, bet žinoma, esame pasirengę spręsti šį klausimą su Kosovo valdžios institucijomis ir su ES pagalba. Toks yra mūsų aiškus ketinimas. Labai trumpai dabar norėčiau pakalbėti apie ekonomiką. Ekonomika yra be abejonės svarbus klausimas. Serbija bando išbristi iš ekonominės krizės. Naujoji vyriausybė ėmėsi kelių netaip populiarių, bet būtinų priemonių, kad palengvintų ekonominės krizės sukeltas pasiekmes. Spalio mėnesį buvo patvirtintas naujas biudžetas ir biudžeto deficitas bus sumažintas nuo 7 iki 3,5 procento. Tai prisidės prie mikroekonominės ir mikrofinansinės situacijos Serbijoje sureguliavimo. Naujoji vyriausybė taip pat turėjo 2 procentais pakelti PVM normą, tačiau infliacija mūsų šalyje yra žemiausia visame regione. Mes nesumažinome atlyginimų ir pensijų, tačiau jų lygis yra išaldytas ir šiais metais nėra numatyta uh, stipriai didinti atlyginimų ar pensijų, daugiausia 2 procentais. Mums žinoma reikia naujų investicijų, lėšų, kad būtų galima sumažinti aukštą nedarbo lygį. Ypač nedarbas yra išplitęs tarp jaunų žmonių. Ir neigiama to pasiekmė yra jaunų asmenų išvykimas į vakarų šalis, į Kanadą, JAV ir ES šalis. Tose šalise jaunimas kur kas lengviau randa darbą nei kad Serbijoje, tačiau Pasaulio bankas TVF prognozuoja šiais metais Serbijos 2 procentų augimą ir mes tikimės, kad ekonomika pajudės tinkama kryptimi šiais metais. Na, bet asmeniškai turbūt Serbijos gyventojai iki 2014 metų nepamatys konkrečios naudos. Tik tada jie galės pajusti naudą tų investicijų, kurios į mūsų šalį ateis iš ES ir kitų pasaulio valstybių. Mes gauname paramą pagal ES programas IPA lėšos 200 tūkstančių milijonų per metus. Lėšos yra panaudojamos 97 procentais, taigi tas panaudojimas, lyginant su kitomis šalimis kandidatėmis, yra gan aukšto lygio, tai rodo, kad mes esame gerai pasirengę ir mūsų administracija yra gerai pasirengusi pritaikyti ES lėšas siekiant gerovės Serbijos piliečiams. Jeigu pamiršau atsakyti į kai kurios klausimus, pačiau parašau man priminti. Taip, dėl mažumų teisų ir LGBT teisų. Dėl gėjų parado. Aš tikiu, kad šiais metais mes jį suorganizuosime ir kad visos kraštutinės ekstremistinės grupuotės neužkirstam kelio. Šiais metais. Bent jau aš tuo tikiu nes vyriausybė daro viską, kad pagerintų LGBT asmenų padėtį ir koordinuoja veiksmus su jais, kad gėjų paradas šiais metais mūsų šalyje įvyktų. Ačiū. Dėkoju Jums labai. Dabar padarysime penkių minučių pertrauką. Thank you.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 Kolleginnen und Kollegen. Kolegos ir kolegės, norėčiau jūsų paprašyti sutelkti jėgas paskutiniam mūsų diskusijų etapui. Labai džiaugiuosi, kad e, Airijos užsienio reikalų ministras šiandien atvyko pas mus. Tikiuosi, kad jis dažniau pasinaudos progą mus informuoti apie tai, kas vyksta užsienio reikalų ministre, e, e, taryboje. Taip pat turiu pasakyti, kad e, užsienio reikalų komitetui labai svarbus airijos pirmininkavimas. Aš žinau, kad jūs esate užsibrėžę daug užduočių, kurios yra susijusios su europinė integracija ar plėtra plėtros klausimas yra vienas iš jūsų prioritetų. Šiandien mes susipažinome su nemažai pažangos ataskaitų apie, pavyzdžiui, Kroatiją ar Kosovą. Balsavimas įvyks kitą savaitę. Mes žinome, kad Europai plėtros perspektyva yra svarbi reikia atkurti ES pajėgumus plėstis ir krizės metais. Iš tikrųjų, galbūt štai Airija įrodė, kad yra pajėgi pati susidoroti su krize. Airijos pavyzdys yra tikrai sėkmingas, iš jo gali pasimokyti ir kitos šalis. Mes žinome, kad kaiminystės politika rytuose ir vakaruose šiuo metu susiduria su sunkumais. Mes artimiausių metų turėsime dėrėtis ir dėl išorės finansinių instrumentų. Aš tikiuosi, kad gausime tokių pasiūlymų, dėl kuriuos galėsime dėrėtis, dėl to palaikome um, dialogą ir su komisija, laukdami pasiūlymą. Uh, Esu tikras, kad tiek ir komisija, tiek ir taryba ir parlamentas e, yra tuo suinteresuotas. Aišku, reikia užtikrinti tarybos ir komisijos atskaitomumą parlamentui. Tikiuosi, kad bus priimtas tinkamas sprendimas. Ir tikiuosi, kad vyraus tokia darbo atmosfera, kuri mums padės. Gerbiamas ministrė, dabar norėčiau suteikti žodį Jums, prašom. Labai ačiū, pirmininkė. Aš labai džiaugiuosi, kad man sutikta galimybė pasisakyti čia, užsienio reikalų komitete, Europos parlamente. Norėčiau iškart pasakyti, kad Tiek aš, tiek ir Airija labai vertiname Europos parlamento darbą, ypač užsienio reikalų srityje. Man teko garbė pirmininkė su jumis susitikti prieš keletą mėnesių. Mes aptarėme Airijos kaip pirmininkančios šalies požiūrį. Na ir jūs man aiškiai parodote, parodėte, kalbėjote labai aiškiai, nedviprasmiškai, kad tikrai norėtumėte mane čia pamatyti kiek įmanoma anksčiau, sausio mėnesį, taigi aš ir atvykau. Labai ačiū už tai, kad mane pakvietėte atvykti pas jūs. Aš matau, kad jūs pasipuošęs kaklaraiščius su mūsų šalies nacionalinėmis spalvomis. Deja, aš e, negaliu uh, tokių kaklaraiščių puoštis kiekvieną dieną, dabar krizė, o kaklaraiščio turi užtekti visam pusmečiui, šešiems mėnesiams. Taigi, situacija tokia. Aš žinau, kad e, jūs jau dvi dienas labai intensyviai diskutavote apie plėtros klausimus, taip pat nagrinėjote ir komisijos pažangos ataskaitą apie įvairias šalis. Taip pat žinau, kad vyko diskusija su Serbijos ministre atsakinga už europinę integraciją. Aš žinau, kad komitetas tikrai remia bendrus plėtros politikos tikslus. Taigi, tikriausiai dėl to aš ir turėjau atvykti pas jūs pasibaigus toms ilgoms diskusijoms ir pristatyti pirmininkaujančios airijos prioritetus plėtros rytyje. Aš su nekantrumu laukiu bendradarbiavimo su jumis ir tikiuosi, kad padarysime pažangos su plėtros darbo tvarkė pirmininkaujant airijai. Aš daugiausia kalbėsiu apie plėtros. Aš sutelksiu savo dėmesį ties plėtros darbo tvarkė per ateinančius mėnesius, tačiau nepamiršiu ir teisėkuros darbo tvarkės, kuri aktuali šiam komitetui, ypač išorės finansavimo instrumentų. Leiskite Jūs patikinti, kad mes laukiame bendradarbiavimo su parlamentu ir Jūsų komitetu šioje srityje pirmininkaujant airijai. Netrukus leisiuos į smulkesnės detalės, tačiau prieš tai norėčiau pateikti keletą komentarų apie airijos pirmininkavimo prioritetus ir kaip jie galės papildyti ES plėtros politiką. Esu tikras, kad jūs žinote, jog mūsų pirmininkavimo e, svarbiausi tikslai yra stabilumas, darbo vietos ir augimas. Airija kaip atsigaunanti šalis e, vadovaus Europos atsigavimui. Mes esame sudarę savo pirmininkavimo programą visoms ministrų formacijoms, tačiau mūsų pagrindiniai prioritetai būtų štai kokie. Užtikrinti stabilumą, investuoti į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. Ir dar vienas prioritetas tai yra Europa ir pasaulis. Tai yra, mums svarbu bus bendradarbiauti ir su globaliais partneriais. Kalbant apie šį trečią prioritetą, mes Glaudžiai bendradarbiausime su vyriausiai galiotinė Ešten ir išorės veiksmų tarnyba, tam, kad galėtumėm įveikti tuos svarbiausius iššūkius užsienio politikos ir saugumo srityje. Aš su nekantrumu laukiu bendradarbiavimo ir su jūsų komitetu. Plėtra yra vienas iš svarbiausių dalykų mūsų pirmininkavimo programoje plėtros politika yra vienas iš svarbiausių ES instrumentų siekiant vykdyti reformas ir siekti transformacijos visoje Europoje, vakarų Balkanų ir kitų, š, kitoms šalims yra svarbu siekti europinių vertybių, taip pat ir stabilumo bei vykdyti politinės reformas. Taip pat svarbu sukurti didesnę bendrą rinką, nes tai reikš daugiau darbo vietų ir ekonominį augimą tiek ES, tiek ir naujoms valstybėms narėms bei šalims kandidatėms. Taip pat tai sukuria didesnį saugumą. Airija pati patyrė teigiamą plėtros poveikį. Šiais metais minėsime 40-asias Airijos stojimo į ES metinės. Stojimas į ES mums reiškia socialinius ir politinius pokyčius. Mes paskutinį kartą pirmininkavome 2004 metais ir anamet į ES įstojo 10 naujų valstybių narių. 2013 metais pirmininkaujant airija ir toliau teiks prioritetą plėtros politikai. Aišku, su sąlyga, šalis kandidatės turės įgyvendinti atitinkamas sąlygas. Jeigu kalbame apie ES plėtros politiką, tai turėtumėm viską vertinti didesnėme kontekste, bendresnėme kontekste. ES plėtros politika yra viena iš svarbiausių politikos ryčių. E, Robertas Šumanas anksčiau turėjo viziją dėl supranacionalinės bendruomenės, kuri dalintųsi strateginiais ištekliais ir įgyvendintų e, stabilę Europą. Mūsų pasiekimai šios rytie buvo pripažinti praeisiais metais, kuomet ES gavo Nobelio taikos premiją. Alfredas Nobelis sakė, kad e, premiją turėtų gauti tas, kas dirbtų siekamas brolystės tarp tautų e, ir karinių pajėgų atsisakymo, taip pat e, siekiant užtikrinti taiką. Europos projektas tikrai labai pasiteisino ir bendradarbiavimas tarp ES šalių e, tikrai prisidėjo prie demokratijos ir taikos visame pasaulyje. Airija visą laiką pasisakė už ES plėtrą ir už tai, kad Vakarų Balkanų šalis turėtų europinę perspektyvą. Mes norėtumėm pamatyti, kad visos kandidatės pasiektų pažangos stojimo procese. Norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti šiam parlamentą, taip pat ir šiam komitetui, kuris taip pat siekia ES plėtros. Jūsų atskiri nariai e, tikrai labai prisidėjo prie to, kad būtų e, skleidžiamos e, europinės vertybės. Aš esu įstikinęs, kad mes su parlamentu siekiame tokių pačių tikslų. 2013 metais bus daug įvykių ES plėtros politikoje. Pastaraisiais metais paprastai um, per pirmąjį pusmetį nekažin kiek būdavo dirbama plėtros rytyje. Viskas pasikeitė pirmininkavo Danijai, kai buvo priimti sprendimai dėl Serbijos ir Jotkalnyjos. Tarybos išvados, kurios buvo patvirtintos gruodį, leido priimti panašius sprendimus dėl Makedonijos, Serbijos, Kosovo ir galbūt bus primtas sprendimas dėl Albanijos pirmininkaujant Airijai. Be abejo, mes norėtumėm, kad e, Kroatija e, įstotų Europos Sąjungą Liepos pirmą dieną. Tas pagreitis, kuris bus pasiektas Kroatijai įstojus Europos Sąjungą, turi būti išlaikytas. Uh, ES yra įsipareigojusi suteikti europinę perspektyvą vakarų Balkanams. Gruodžio mėnesį tarybos metu buvo susitarta dėl įvairių rendevų, vadinamų rendevų punktų, kurie reiškia, kad galbūt bus pradėtos dėrybos su Serbija ir Makedonija, o taip pat, kad galbūt bus suteiktas kandidatės statusas Albanijai, bei pradėt, tos dėrybos dėl stabilizavimo ir asociavimo susitarimo su Kosovu. Sprendimai šioje srityje priklausys nuo pavasarį tarybai pateiktų ataskaitų bei kiekvienos šalies pasiektos pažangos. Airija vadovaus tarybos vertinimui. Yra svarbu, kad šalis pasiektų pažangos, bet taip pat, kad mums būtų pakankamai laiko diskusijoms ir susitarimui taryboje. Mes palaikome kontaktus su komisija dėl to, kada pasirodys ataskaitos ir kada jos bus svarstomos taryboje. Mes manome, kad e, jeigu vyks diskusijos pavasarį, galbūt bus galima priimti sprendimą birželio mėnesį. Mes suprantame, kad tai yra labai ambicinga darbo tvarkė, ypač atsižvelgiant į įvairius faktus, nuo kurių priklausys sprendimas, bet aš norėčiau patikinti komitetą, kad pirmininkaujantį Airiją darys viską, kad būtų pasiekta pažanga visose vakarų Balkanų šalise. Ir čia leiskite man patvirtinti, kad Airija taip pat remia Europinę perspektyvą ir Bosniai bei Hercegovinai mūsų pirmininkamo metu nebus priimtas sprendimas taryboje dėl Bosnijos ir Hercegovinos, bet mes tikimės, kad per ateinančius metus Bosnijos vyriausybė ir politiniai vadovai pasieks pažangos tam, kad šalis turėtų e, daugiau galimybių. Norėčiau pasakyti, kad vakar Dublinė įvyko ministrų susitikimas. Ten buvo pakviestos ir penkios kandidatės šalis. Pietų metu vyko diskusija dėl pietlo, plėtros. Na ir e, komisaras Fiulė susitiko su atskiromis šalimis kandidatėmis ir aptarė, kaip galima joms padėti. Jau šiuo metu vyksta diskusijos su trimis šalimis ir procesas su jomis tęsis. Dabar leiskite tarti keletą žodžių apie Kroatiją. Ši šalis baigė dėrybas ir manome, kad ji įstos į ES Liepos pirmą dieną. Airija įvertins komisijos galutinę vertinimo ataskaitą. Paskutinėje ataskaitoje Kroatijai buvo pateiktas užduočių sąrašas. Aš esu įstikinęs, kad Kroatija vykdo šias užduotis ir kad kitoje stebė, ataskaitoje bus konstatuota, kad Kroatija pasirengusi įstojimui. Toliau Islandija. Koalicijos partijos susitarė, kad e, šis procesas turėtų sulėtėti rengiantis e, e, rinkimams, kurie įvyks balandžio 27 dieną. Vis dėlto reikėtų toliau dėrėtis dėl tų skyrių, kurie jau buvo atidaryti. Mes toliau bendradarbiausime su Airija. Be abejo, visos ES šalis kandidatės gali dėrėtis joms priimtinų tempų. Mes e, gerbėme e, Islandijos vyriausybės sprendimą, nes viso proceso metu Islandijos mumis bendradarbiavo skaidriai. Šis sprendimas galbūt kažkiek ir įtakoja mūsų pradinės ambicijas, vis dėlto mes tikimės pradėti darybas ir dėl kitų dviejų skyrių, dėl kurių uh, uh, Islandija jau pateikė savo poziciją, ar baigti darybas dėl trijų skyrių. Mes ir toliau išliekame įsipareigoję dirbti kartu su Islandija. Na ir laukiame tolimesnių diskusijų su uh, Islandijos ministru. Toliau dėl Turkijos. E, darybos su šia šalimi turėtų įgauti naują pagreitį. Buvo įkurtos techninės darbo grupės, kurios šiuo metu dirba įvairiose sritise tam, kad e, padėtų Turkijai suderinti savo įstatymus su ES aki. ES yra parengus, e, parengę platesnį dialogą su Turkija teisingumo ir vidaus reikalų srityje, o taip pat ir dėl vizų. Labai svarbu, kad ES su Turkija pasirašytų readmisijos susitarimą. Tai yra iš ankstinė sąlyga dėl vizo, vizų režimo liberalizavimo. Vis dėlto šie teigiami įvykiai nepakeičia realios pažangos dėrybose. Aš suprantu, kad e, jau praėjo šiek tiek laiko, kai buvo pradėtos darybos dėl, pas, dėl paskutinio skyriaus, kas atsitiko pirmininkaujant Ispanijai. Mes tikimės, kad pirmininkaujant mums bus pasiekta daugiau pažangos ir kad bus pradėtos darybos bent dėl vieno papildomo skyriaus. Tam, kad taip iš tikrųjų atsitiktų, mes tikimės geronoriškumo iš visų ES valstybių narių ir Turkijos. Pirmininkaujantis Kipras atidarė, pradėjo darybas dėl e, kai kurių e, skyrių su Jotkalnyje. Mes tikimės, kad pirmininkaujant arijai bus pradėtos darybos dėl dar dviejų skyrių. Čia mes vadovausimės naujų požiūrių dėl darybų stojant į Europos Sąjungą. Jau yra baigtas tokių skyrių kaip teisingumas ir pagrindinės teisės, laisvė ir saugumas, skryningas. Man, e, atsiprašau, Jotkalnie buvo paraginta parengti atitinkamą veiksmų planą tam, kad būtų galima įvertinti pasiektą pažangą. Kaip jau sakiau anksčiau, plėtra mums yra labai svarbi ir uh, 2013 metais e, Airija ir toliau tęs plėtros politiką, kuri pagrista sąlygų įgyvendinimo principu. Labai svarbios, svarbus yra sąlygų nustatymas dėrybų procese. Taip pat reikia užtikrinti, kad tas dėrybų procesas būtų patikimas. Reikia užtikrinti, kad šalis kandidatės e, galės susidoroti su ta atsakomybė, kuri teks joms įstojus į ES, turime laikytis realistinio požiūrio, kuris tokias šalis kandidatės nuvestų į ES. Airijai labai svarbus subalansuotas požiūris ir mes jo vadovausimės prieš primant svarbius sprendimus ateinančiais mėnesiais. Stojimas į ES yra sudėtingas ir daug reikalaujantis procesas. Vis dėlto iš ES šalių kandidačių nereikia reikalauti daugiau negu kad iš anksčiau stojusių šalių. Labai svarbu išlaikyti stojimo proceso pagreitį ir tikimės, kad tą ir sugebėsime padaryti pirmininkaujant airijai. Europos parlamentas atstovauja žmonės, jūs esate žmonių balsas. Uh, Mums yra svarbu, kad būtų išgirstas ES piliečių ir taip pat šalių kandidačių e, susirūpinimas. Ir taip pat e, mes e, turime žmonėms paaiškinti, kokiu pokyčiu atneš ES. Aš esu įsitikinęs, kad su jūsų pagalba mes galėsime ir toliau dirbti ES piliečių ir visos ES kaip po tokios labai. Ačiū. Labai ačiū. Pradedame atvirą diskusiją. Klausimų labai daug, bet laiko liko nebedaug. Todėl aš norėčiau paprašyti kolegų trumpai kalbėti, nedaugiau kaip po dvi minutės. Pone Gomes, pirmoji. And, uh, Taip. Ir aš manau, kad mes neapsiribosim tik plėtros politiką. Uh, Ir e, jūs, gerbiamas ministre, aš sveikinu jūs mūsų komitete. E, jūsų pirmininkavimo šūkis - stabilumas, ekonomikos augimas, darbo vietos. Mes čia nuolat kalbam apie sukčiavimą, korupciją, mokesčių vėgimą. Ar jūs ketinat e, kovoti su mokesčių vadinamosiomis prieglaudomis visame pasaulyje? Ar nemanot, kad tai yra kengsminga ES ekonomikai? o taip pat ir besivysančių šalių ekonomikai, e, nes jų ištekliai tiesiog išplaukia. E, Europos Sąjunga susiduria su rimtais saugumo iššūkiais Malio regione dabar. Ar pirmininkaujantį Europos Sąjungai valstybė e, darys spaudimą, kad būtų suteiktas finansavimas Europos Sąjungos saugumo ir gynybos operacijoms, tokiams kaip Malija, kad E, jeigu atsirastų daugiau finansavimo, būtų galima daugiau lėšų skirti kariuomeniai. Pane Neits. Uh, President. Pirmininkė. Labai atsiprašau, bet pastarasis kolegės Gomės pasiūlymas mane privertė pagalvoti apie Makiavelio laikus, kai būdavo komentuojama apie E, tuo, kuo naudingiau yra naudinga turėti nuosavus kareivius ar e, geriau samdyti. Buvo sakoma, kad nuosavi yra veiksmingesni. Čia toks e, komentaras į šalį. I, i, nu, toks nu, su nukrypimu. Gerbiamas ministrė, aš noriu Jūs pasveikinti čia ir dėkoju už Jūsų kalbą. Mes ir vakar po pietų, ir šiandien E, diskutuojame apie vairiausias valstybių kandidačių pažangos ataskaitas. Kai kurios iš jų jau yra beveik ES, pavyzdžiui, Kroatijoje, kai kurios jų dar e, tebėra parengiamajame viso proceso etape. Bendrai kalbant, aš galiu pasakyti, kad mano delegacija sutinka su tuo, ką jūs pristatėte kaip savo poziciją ir savo siekius e, per šešis airijos pirmininkavimo mėnesius. Bet Aš norėčiau tik vieną klausimą Jums pateikti. Mes e, skausmingai supratome, išmokome, kad nenaudinga yra įsileisti valstybę su rimtomis neišspręstomis problemomis. Jeigu tos problemos yra susijusios su, su kaimininėmis valstybėmis, pavyzdžiui, nepriklausomai nuo to, ar ta valstybė kaimininė yra ES narė ar ne. Jau nekalbant apie tai, kokia rizika iškiltų, jeigu įsileistumėm kandidatę turinčią rimtų neišspręstų problemų su dabartinė valstybė narė. Jūs e, minėjote keletą galimų valstybių, kurios galbūt sieks narystės e, ar, atsiprašau, e, kandidatės statuso. Tačiau sakėte, kad tos valstybės yra įsivėlusios vadinamosius užšaldytus konfliktus su kai kuriomis kaiminėmis šalimis. Kaip jūs tai vertinate? Mes, kaip parlamentas, visuomet bandome e, parengti subalansuotą poziciją. Mes e, kandidatūros siekiančios valstybės nenorime paversti kaiminystės įtakę, įkaitę, atsiprašau, e, turiu galvoje kaiminystės, e, kuri gali būti ES arba ne. Bet jeigu yra milžiniškų neišspręstų problemų, gali jos įtakoti valstybės tolesnį raidai. Ką Jūs galvojate apie tai? Ponas Kellama. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ministre, noriu Jums padėkoti už labai įtikinamą, dinamišką ir realistišką pristatymą. O klausimą aš turiu tokį. E, panaudosiu modernius terminus. Ar e, simetriška ar nesimetriška bus politika? Jūs nekalbėjote apie Europos rytinę pusę. Mūsų rytų partnerystės politika nėra jūsų pirmininkavimo darbo tvarkėje. Tačiau aš norėčiau sužinoti, kaip jūs bendrai galvojate, ar optimistiškai vertinate galimybę įtraukti Ukrainą, Moldovą, Baltarusiją į ES ir jos bendradarbiavimo planus, ar jūs esate tikras, kad galėsite pasiekti persilaužimo Makedonijos atveju, kadangi e, šis, e, šios valstybės e, svarstymas buvo atidėtas keletai metų. Manau, kad jūs dabar turite puikią progą šiuos klausimus atsakyti. Pane Lunaček, ačiū pirmininkė. Ir aš norėčiau žaliųjų vardų e, pasveikinti poną Gilmor čia parlamente. Taip pat noriu Jums padėkoti už labai aiškiai pristatytą poziciją apie vyriausybės poziciją ir apie tai, ko Jūs ketinate pasiekti per šešis mėnesius plėtros srityje. Uh, Jūs e, priminėte, kad 2004 metais, kai Airija pirmininkavo, įstojo 10 valstybių narių. Aš tą dieną puikiai prisimenu, tai buvo didelio džiaugsmo diena, nors e, žinome, kad su ta data problemos nepasibaigė. E, išliko problemų ir jas reikėjo toliau spręsti. Aš norėčiau pratesti kolegės Anemi Neits mintį. Viename iš rezoliucijų vakar aptartoje ir šiandien aptartoje, net nebeprisimenu kurioje, sakėme, kad reikėtų sukurti tam tikrą E, tarpininkavimo galbūt mechanizmą, kuris e, užtikrintų, e, jog dabar įstojančios valstybės neužkirstų kelio kitoms norinčiosioms įstoti dėl tarp jų egzistuojančių dvišalių konfliktų. Ar jūs galvojate tai aptarti su savo kolegomis per savo pirmininkavimą? Manau, kad mes matome, apie ką čia kalbu nereikia jų įvardinti. Tos problemos iškildavo anksčiau, turbūt iškils ir ateityje. Ar turit kokių minčių, kaip e, tokius sprendimo procesus pradėti, kokį mechanizmą ES galėtų iš susikurti. Jūs labai aiškiai pasakėte, kad norėtumėt, jog pažanga būtų pasiekta uh, E, su Kosovu, Serbija ir norėtumėt, kad pavasario ir vasario, vasaros vadovų susitikimai būtų apčiopimas pažangos. Aš esu pranešimo rengėja dėl Kosovo. Ir taip taryba tikimės pasakys, kad reikia pradėti dėrybas dėl bendradarbiavimo ir asociacijos sutarties dar prieš vasarą. Kai kurios valstybės narės tam prieštarauja dėl statuso ir panašiai, nes jos išvelgia teisinių problemų ir kitų dalykų. Europos komisija yra labai aiškiai pasakiusi, nėra jokių e, teisinių kliūčių trukdančių judėti į priekį. Taigi, ar jūs manote, kad būtų įmanoma pradėti dėrybas dėl e, bendradarbiavimo ir asociacijų sutarties, jeigu Kosovas tenkins reikalingas sąlygas. Aš manau, kad jos, jis tai tikrai padarys. Ar taryba darys spaudimą, kad būtų pradėtos dėrybos dėl e, bendradarbiavimo ir asociacijos sutarties? Ir paskutinis dalykas, taip pat prisimenant tai, apie ką kalbėjo mano kolegė Ana Gomes. Tai nėra apie plėtrą, tai yra labiau susiję su ES patikimumu, reputacija. Šiandien e, buvo priimtas sprendimas dėl finansinių operacijų mokesčių. Buvo sakoma, kad 11 valstybių turi e, tęsti sustiprintą bendradarbiavimą. Ir aš norėčiau paskatinti jūsų vyriausybę nebepropaguoti e, tų, nebereklamuoti, nebeplėsti tų e, mažų mokesčių įmonėms, kokį jūs, e, kok, tokių mažų mokesčių, kokius jūs turite savo valstybėje. Tai nėra naudinga. To, ir toks pavyzdys negali būti pateikiamas valstybėms kandidatėms. Aš manau, kad e, jūs pateikėt labai gerą pavyzdį iš airijos ekonomikos, kuris rodo, kad ne viskas ten yra gerai. Apie vakarų Balkanus mes pasarosiomis dienomis labai daug kalbėjome. Aš pateiksiu kitokį klausimą. Jūsų e, titulas, sako, jūs esate ir priekybos ministras. Valstybė, kurią jūs labai puikiai pažįstate, yra Junktinė karalystė ir mes norim išeiti iš ES. Mes manome, kad ES trukdo Junktiniai karalystė laisvai prekiauti su pasauliu. Nemanau, kad Vokietijai kada nors tai trukdė. Jūsų ekonomika labai atvira, gal buvo net per daug daug atvira su bankais vienu metu, bet manau jau iš to pasimokite. Bet ar e, jūs norite kartu su amerikiečiais ir kitais atmesti tokį pareiškimą, kad ES ketina prekiauti su e, tokiomis valstybėmis kaip Japonija, Korėja ir panašiai? Uh, E, pagal kitokią sistemą. Ar jūs nemanote, kad 27 priekybos ministrai gali pasiekti geresnį susitarimą kartu su tomis valstybėmis negu pavienės valstybės atskirai? Ir kitas dalykas, ar nemanot, kad Junktinė karalystė pasitraukusi tokiu atveju iš ES gautų daugiau naudos negu e, dirbdama kartu su kitomis ES narėmis, kurios veikia vienašališkai? Ačiū, sveikinu poną Gilmor. Atvykus į parlamentą, aš esu pranešėjęs Makedonijos klausimo. E, kągi taryba padarė per tris pastarosius metus, o nepadarė šiais metais. E, milžinišką darbą nuveikė atitinkami asmenys ir gruodžio mėnesį buvo nuspręsta, kad pavasarį bus priimtas sprendimas ir parengta ataskaita. Jūs turėtumėte tam tarpininkauti. Iš tiesų, jeigu to nepadarysime, bus didžiulis nusivylimas ir e, prireiks daug laiko, kol Makedonija galės atnaujinti dėrybas. E, Štefano Fiulė vaidmuo yra svarbus, e, bet mums reikia jūsų intensyvesnės diplomatijos bandant įtikinti tarybos narius. Kai kurie turi legitimių rūpestį keliančių klausimų. Yra žinoma jautrių klausimų, pavadinimo klausimas. Aš tikiuosi, kad jis bus išspręstas. Jeigu niekas neįvyks, kas gyvyko praėjusiais metais, užlugo koalicija Pažiūrėkime tai, kas vyksta Albanijoje, kaimininėje šalyje. E, Makedonija pirmininkavo regioniam bendradarbiavimo organui. Jai pavyko įtraukti Kosovą ir Serbiją. Taigi negalime palikti nuo šalyje e, šios šalies. Taigi aš kreipiuosi į Jūs ir raginu pripažinti, kad status quo nėra tinkamas kelias. Mes pasakome už stabilumą regione. Yra valstybių narių, kurios yra susirūpinusios pagristai dėl tam tikrų klausimų, bet e, dažnai tiesiog sakome, kad e, viską remiame, bet nieko konkrečiai nedarome. Taigi aš raginu Jūs pastelti visus demokratinius ir diplomatinius įgūdžius nes jūs tikrai turite tam to, ko reikia. Ponas Angurakis. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti Airijos ministrą atvykusi pas mus. Norėčiau taip pat paminėti keletą dalykų, kurie susijęs su ES karinė politika. Na, aš apie tai dabar kalbu dėl to, kad nežinau, kada turėsime kitą galimybę. Taigi, pora klausimų. E, Prancūzijos imperialistinė intervencija Malyje. Kokiu konkrečių priemonių imsitės tam, kad sustabdytumėte tą karą, kuris vyksta dėl žaliavų ir iš tikrųjų yra nepateisinamas? Antras klausimas. Airija turi labai išsame pirmininkavimo programą. Uh, um, užsienio reikalų ir saugumo bei gynybos uh, srityje. Airija yra neutrali šalis, to nori airiai ir likščiol buvo tokia airijos pozicija. Kaip Jūs manote, ar nekils konfrontacijų um, tarp Jūsų neutralios pozicijos ir to, kad Jūs turėsite kažką daryti su karu Malyje, ar e, jūsų tokie veiksmai neprieštarautų e, tam principui, kad Airija laikosi neutralumo? Pleasure, Minister, uh, Man labai malonu pasveikinti Jūs kaip buvęs Šiaurės Airijos ministras ir dėdamas specialų kaklaraištį, besirengdamas pono Mičelo rengiamam sustikimui šį vakarą. Strasbūrė aš pastebėjau, kad jis sužavėjo visus. Jūs turbūt nenorėtumėte būti mažinimo ministru. Ponas Tanok kalbėjo ir aš jam pritariu, tikiuosi, kad jūs, kaip didelis Junktinės karalystės draugas, padarysite viską, kad Britanija suprastų, kad geriau dalyvauti ES, negu kad iš jos išstoti. Atsižvelgdamas į tai, šiandien mes svarstume užsienio reikalų klausimus. Izraelija netrukus įvyks rinkimai pasiekmes e, bus labai svarbios. Jūs lankėtės gazos ruožę, aš taip pat ten lankiausi, taigi gal jūs galėtumėte skirti šiam klausimui šiek tiek dėmesio po rinkimų Izraelyje. Nes pasiekmes gali būti neigiamos. Ačiū ir, ir linkiu Jums kuo didžiausios sėkmės per ateinantį pusmetį. Ponas Kukan. Thank you. Ačiū, sveikinu ministrą. Aš esu iš Slovakijos, vienos iš tų dešimties šalių, kuri prisijungė prie ES jums pirmininkaujant sąjungai ir mes prisimename, koks puikus prieimimas Korke buvo surinktas tą dieną. Aš džiaugiuosi tuo, kad aptarus beveik visų vakarų Balkanų šalių pastangas integruotis. Jūs konkrečiai pristatėte planą dėl iš esmės beveik visų regiono šalių. Jūs esate pragmatiškas, airiai apskritai siekia konkrečių rezultatų, imdamiesi smulkių mažų žingsnių, nesivaikydami kažkokių milžiniškų planų. Taigi jūs kalbėjote apie kiekvieną regiono šalį ir aš noriu jūsų paklausti, galbūt jūs ir paminėjote Albaniją, bet aš nepamenu, ar būtumėte daugiau apie ją kalbėjęs. Albanija taip pat laukia šalies kandidatės statuso patvirtinimo. Kaip žinia, birželio mėnesį jums pirmininkaujant šalyje vyks rinkimai. Ar jūs Albanijai galėtumėte suteikti realių vilčių? Minister, Ačiū, ministrė. Aš nenoriu kartoti, kad socialistai demokratai pritarė jūsų tikslams, jūsų bendriems pirmininkavimo tikslams ir žinoma plėtros tikslams. Aš, žinoma, nekalbėsiu apie techninius aspektus, jūs labai gerai juos apibrėžėte. Aš norėčiau kalbėti apie politinius ir ekonominius dalykus. Pažiūrėkime į tokias šalis kaip Serbija, Makedonija, Albanija šios šalis yra neturtingos, ekonominis augimas ten nefiksuojamas, nedarbo lygis yra aukštas, o mūsų įmonės vietoj to, kad investuotų į tas šalis, tekstilės, maisto pramonės įmonės, jos investuoja į Kiniją. Rytų Kinijoje atlyginimas yra didesnis negu kad Serbijoje ar Makedonijoje, o tada prekes yra eksportuojamos atgal į Europos šalis. Aš pasitikiu Airiją kaip pirmininkaujančią šalimi ir tikiuosi, kad jūs pradėsite bent jau svarstyti šį klausimą. Kalbu apie pramonės politiką kaiminystėje. Tokią politiką, kuri būtų prasminga ekonomiškai ir politiškai, kad mes galėtume paskatinti augimą ir didesnį užimtumą tokiuose šalise kaip Serbija, Albanija ar Makedonija kad mes susitelktume ne tik į objektyvius kriterijus, techninės detalės. Tiesiog norėčiau, kad mes būtume išmintingesni politinėje ir ekonominėje plotmėje, spręsdami problemas plėtros šalyse. Ačiū. Ponas Daf. Pone ministra, laba diena. Kalbant apie Turkiją, jūs labai teisingai sakėte, kad pirmininkaujantis šalis nori paspartinti ir atnaujinti stojimo procesą. Per pastarosius mėnesius, pirmininkaujant Kiprui, procesas buvo sulėtėjęs. Jūsų tikslas yra teisingas, bet mes negalime tikėtis stebuklo. Apčiuopiama pažanga tikriausiai nėra įmanoma, nepaisant to, kad prezidentas Oland ketina ten lankytis. Iš esmės pažanga yra padaryta. Labai gerai, kad mes tą pripažįstame, kalbėdami apie kurdų klausimą. Turkija ir PKK tiesiog nepajėgė išspręsti kurdų klausimo bet dabar abi šalis pradėjo dėrybas, užmėgstas dialogas e, su Očelan ir tai yra naujos pradžios e, ženklas. Tokiai naujai pradžiai reikėtų pritarti ir mes, ES, turėtume paskatinti tokią naują pradžią. Taigi, gal jūs turėsite galimybę imtis daugiau veiksmų, nes komisija iš dalies yra apribota, gal jūs galėsite pasiūsti Ankarai stiprių politinių signalų kad Turkija bandytų iš naujo paieškoti sprendimo kurdų klausimui. Mes iš tiesų palaikome jų pastangas tiek politinė prasme, tiek ir moralinė. Thank you, uh, Mr. President. Ačiū, ponė pirmininkė. Mūsų tikslas buvo aptarti plėtros klausimus, bet komiteto nariai tą plėtros koncepciją aiškinasi plačiai ir tiesiog išplėtėte darbo tvarkę. Taigi pasistengsiu atsakyti į jūsų iškeltus klausimus. Pone Gomeš. Žinomas sukčiavimo korupcijos klausimas turi būti sprendžiamas ES. Kova su mokesčių vengimu yra svarbi. Susitarimai mokesčių srityje turi būti vykdomi. Jūs konkrečiai klausėte dėl malio taip pat. ES pastangos remiasi spaudimu e, malio vadovams atstatyti demokratiją šalyje. Mes remiame ECOVAS ir Afrikos Sąjungos veiksmus, mes bandome tarpininkauti, skiriant paramą Malio ginkluotoms pajėgoms, taip pat rengiame ES mokymo misiją, kuri padės Malio ginkluotoms pajėgoms ir žinoma teikiame savo humanitarinę pagalbą. Ir bandysime atstatyti vystomąjį bendradarbiavimą ir ekonominę plėtrą Malija. Dėl finansavimo e, valstybės narės yra atsakingos už finansavimo skirimą ir mums reikia rasti tinkamą pusiausvyrą tarp ES paramos ir valstybių narių paramos. Pone Neits. Jūs kalbėjote apie dvi šalius klausimus. Pirmiausia, mes turime pripažinti, kad visi sprendimai dėl ES plėtros yra priimami konsensuso pagrindu, taip ir turėtų būti. Kai svarstomi tokie svarbus klausimai kaip narystė ES. Reikia, žinoma, nepamiršti ir platesnio vaizdo. Negalima aukoti stojimo proceso patikimumo Žinoma, turime spręsti dvi šalius klausimus, kurie dar nėra išspręsti. E, plėtros procesas, stojimo procesas, kaip mes nekartą matėme praeitįje, yra tas veiksnys, kuris paskatina ir padeda spręsti dvi šalius konfliktus ar dvi, šalius, dvi šalias problemas tarp valstybių. Dėl rytų partnerystės ponas Kelam. Aš apie tai nekalbėjau savo pristatymę, bet galiu pasakyti, kad vakar turėjau galimybę dalyvauti diskusijose su kolega iš Lietuvos. Jis lankėsi Dublinė, neformaliame Europos užsienio reikalų ministrų susitikime. Vilniuje vyks rytų partnerystės susitarimas lapkričio mėnesį. Po mūsų pirmininkavimą perims Lietuva, taigi mes kalbėjome apie galimybės bendradarbiauti su Ukraina, Baltarusija, kaip palaikyti santykius tomis šalimis. Taip pat kalbėjome apie tai, kaip Lietuva rengėsi E, šiam susitikimui. Dėl buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos. Mes džiaugiamės, ponas Hauit taip pat kėlė šį klausimą, taigi mes džiaugiamės išvadomis dėl buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, sveikinama padaryta pažanga daugelį sričių, Komisija atliko labai svarbu vaidmenį, palaikydama aukšto lygio stojimo dialogą ir Makedonijos valdžios institucijos gan ryštingai ėmėsi esminių reformų. Taryba kreipėsi į komisiją, kad 13 metais būtų atsiskaityta dėl pažangos, vykdant tolesnės reformas, taip pat siekiant gerų kaiminių santykių. Mes laukiame komisijos ataskaitos ir mes džiaugsimės galėdami pradėti dėrybas su buvusia Jugoslavijos Respublikos Makedonija, jeigu taryba tam pritars. Sprendimus dėl plėtros mes priimame vienbalsiai, tam turi pritarti visos 27 valstybės narės, Airija kaip pirmininkaujantis šalis e, sako, kad norėtų pažangos šiuo klausimu ir mes kelsime šį klausimą, kai tik pasirodys komisijos pažangos ataskaita ir mes padarysime viską, kas įmanoma, kad būtų sudarytas susitarimas ir mes labai atidžiai stebėsime kaip vyksta diskusijos jungtinių tautų rėmose dėl šalies pavadinimo klausimo. Pone Lunaček, jūs kalbėjote apie ES narių blok, gali, galimybę blokuoti kitų šalių galimybę tapti ES nare. Pirmiausia, aš manau, reikia užtikrinti pagarbą ES vertybėms ir įsipareigojimą puoselėti tas vertybės. Kiekviena potenciali šalis kandidatė turi pademonstruoti, kad ji puoselėja tokias vertybės. Reikia matyti konkrečius įrodymus, kad tokių įsipareigojimų yra laikomasi. Aš sakiau, kad Europos plėtros procesas turi būti patikimas. Iš tiesų, plėtros darbotvarkė, mūsų laukianti plėtros darbotvarkė yra gan plati, gan didelė. Mes turėsime ją įgyvendinti ir neturėtų paskiros valstybės blokuoti kitų valstybių uh, siekio tapti nare. Jūs esate pranešėję dėl Kosovo ir jūs sakėte, kad yra padaryta pažanga dėl stabilizavimo ir asociacijos sutarties sudarimo. Aš džiaugiuosi, kad mes iš Belgrado vadovo girdime tokių teigiamų žodžių komitetui norėčiau pasakyti, kad Airija nėra žemų to mokesčių šalis. Jeigu pažiūrėtume į pagrindinę e, lentelę, mes užėmėm, užėmėm, esame viduryje tokios lentelės, jeigu žiūrėsime ES valstybės narės. Ir tikriausiai neturėčiau daugiau plėtotis atsakydamas į šį klausimą. Toliau, tona, ponas Tanok. Ir ponas Robertas kėlė klausimus dėl Junknės karalystės santykių su Europos Sąjunga. Britai taip ilgai airiai nurodinėjo, ką ir kaip daryti. Aš dabar nenorėčiau pakeisti tos krypties, bet jūs kalbėjote apie priekybos susitarimus. Mes norėtume pasiekti pažangos pirmininkavimo metu priekyboje dėl priekybos susitarimų. Mes bandome užtikrinti ES ekonomikos augimą. Jeigu mums pavyktų sudaryti susitarimus, priekybos susitarimus su JAV, Japonija, Kanada ir taip toliau, mes prisidėtume prie ES BVP padidinimo. Taip, kolektyviai dirbdami mes pasiektume daugiau dėrėdamėsi dėl tokių priekybos sustarimų, negu kad atskiros 27 valstybės narės. Mūsų pirkimo gale yra didelė pasauliniu lygiu ir mes veikdami iš vien galime pasiekti kur kas daugiau nei kad didelė ar maža ES valstybė siekdama tokių susitarimų vien, viena atskirai. Aš savo pasisakymę pasakiau, kad mes jau 40 metų priklausome ES, šiais metais minėsime 40-asias metines ir Junktinė karalystė taip pat minės 40-asias narystės ES metinės. Mes įstojome ES tais pačiais metais tokie klausimai kaip priekyba, bendra rinka. E, visi šie klausimai buvo svarstomi ES daugybę metų, taigi mes žengėme tuo pačiu keliu. Dabar mes esame puikūs, geri draugai, mes esame atsakingi už bendrai, už taikos procesą Šiaurės Airijoje Ir aš galiu pasakyti, kad Airija nori, kad Junktinė karalystė būtų įsipareigojusi visą teisę ES narėje. Britanija tokia turėtų būti ir būtų visiems mums geriau, jeigu taip ir būtų. Ponas Angurakis, ačiū Jums už pasisakymą. Mes, Airija, esame neutrali šalis, mes nedalyvaujame kariniuose alijansuose, tai yra numatyta mūsų šalies konstitucijoje, bet tai, kad mes esame neutrali šalis, nereiškia, kad mes nesame suinteresuoti arba kad mes stovime nuo šalyje ir neįsitraukiame į svarbių klausimų sprendimą. Niekas negali užmerkti akių prieš tai, kas vyksta Sirijoje. Žmonės yra žudomi, 60 tūkstančių žmonių iki šiol ES ir vyriausiai įgaliotinė yra itin suinteresuota šio klausimu ir aš tikiuosi, kad mes padarysime dar daugiau pažangos. Terorizmo grėsmė iš Malio per Malį yra svarbus klausimas, mes negalime nuo to nusišalinti, negalime būti abejingi tam. Neutrali šalis dar nereiškia, kad mes nesame suinteresuoti ar susidomėję tuo, kas vyksta. Albanijos klausimas. Jį kėlė ponas Kukan. Netrukus prie jo grįšiu, dabar atsakysiu ponui Daf. Jis kėlė Turkijos klausimą. Taip, Turkijos dėrybos buvo įstrigusios, iš esmės ilgesnį laiką nei kad pastarasis pusmetis. Iš tiesų darybos įstrigusios jau dviejus su pusę metų. Tuomet buvo padary, atvertas vienas darybinis skyrius ir aš tikiuosi, kad airiai pirmininkaujant pavyks atrasti naują pagreitį ir mes atidarysime bent kelis darybinius skyrius. Žinoma, yra spręstinų klausimų, Turkijos Europos reikalų ministras lankėsi Dublinė prieš pat kalėdas. Diskusijos buvo labai geros. Mes aptarėme redmisijos susitarimo klausimą. Ir be jokios abejonės yra daugybė politinių klausimų, kuriuos reikia spręsti. Jūs pats paminėjote ne vieną ir mums reikia pasiūsti aišku ir politinį signalą. Ponas Kukan kalbėjo apie Albaniją. Pirmiausia, reikia pasakyti, kad e, Albaniją būtina pasveikinti dėl pastarosios pažangos ir dėl esminių reformų vykdymo. Gruodžio mėnesio išvadose sakoma, kad e, reikia baigti vykdyti daugybę priemonių, kad būtų suteiktas šalies kandidatės statusas Albanijai, pirmiausia, teisminių institucijų e, sistema turi būti reformuota. E, komisija turės pranešti tarybai apie tolesnę pažangą ir Airija pritarė tam, kad jeigu komisija pateiks pozityvę ataskaitą, šaliai turėtų būti suteiktas šalies kandidatės statusas. Jeigu įmanoma, žinoma, mes turėtume tą padaryti mums pirmininkaujant. Galiausiai, pono Rūček, tai, ką jūs sakėte, mes kalbame apie plėtrą. Mes galime kalbėti labai detaliai, techniškai apie atskirus dėrybinius skyrius. Ir tokį darbą daro ekspertai, Europos komisija, taryba ir ekspertai Briuselėje bei Dublinė. Mes esame politikai. Ir mes turime prisiminti, kad mes dirbame dėl Europos piliečių, dėl tų piliečių, kurie dabar priklauso ES ir dėl tų piliečių, kurie gyvena šalise kandidatėse, kai dėl Europos gyventojų. Jiems labiausiai rūpi ekonomika, darbo vietos ir pragyvenimo lygis. Ir svarbiausia, mus vienijanti tema yra stabilumas, darbo vietos ir augimas. Per pastarosius metus Europa buvo susitelkusi į biudžetinės drausmės klausimus, į finansinius klausimus. Mes atstovaujame žmonėms tiek dirbdami vyriausybėse, tiek dirbdami Europos parlamente mes atstovaujame žmonėms. Kogi jie nori iš ES ir institucijų? Jie nori prasmingų veiksmų, veiksmų, kurie pakeis jų gyvenimą. Veiksmų, kurie atneš jiems geresnį darbą, geresnį gyvenimą vaikams, geresnį viešųjų paslaugų teikimą ir apskritai saugesnę ateitį. Visi mes to norime. Ir mes, kaip pirmininkaujantis šalis, niekada neturėtume pamiršti to, kad ir ką mes darytume, kaip valstybių narių lyderiai ar Europos parlamento nariai, mūsų pareiga yra tarnauti žmonėms ir ginti jų interesus. Ačiū už šias diskusijas, už jūsų pasisakymą, už jūsų pademonstruotą įsipareigojimą. Jaučiu, kad mūsų laukia geras bendradarbiavimas per ateinančius mėnesius. Aš linkiu jums, kaip ir mininkaujančiai šaliai, kuo didžiausios sėkmės, nes jūsų sėkmė bus ir mūsų sėkmė. Ich nehme das hier.